Good afternoon, ladies and gentlemen. E, sveiki, ponios ir ponai. Skelbiu biudžeto kontrolės komiteto posėdį pradėtą. Jūs gavote darbo tvarkę šio posėdžio sausio 11. Ar kas nors ką nors norėtų pasakyti dėl darbo tvarkės? Atrodo, taip nėra. Tai e, laikykime, kad darbo tvarkė yra patvirtinta. Dar keletas e, pranešimų. Koordinatorių posėdis turėjo e, vykti šiandien 17.30, tačiau jis nukeltas į rytojų ir vyks 11.15. Ir e, po iš ryto galėsite rytoj palaukti už durų, jeigu norėsite sužinoti, ką nusprendė koordinatoriai. Taip pat e, pasakysiu, kad 11 ir 10 e, punktai dėl agentūrų ir bendrų e, e institucijų biudžeto vykdymo tvirtinimo e, bus e, svarstomas 15 val. rytoj, 12 punktas dėl Europos parlamento biudžeto patvirtinimo, kuris buvo numaitas 3 val. vyks 5 val. rytoj. Taigi prašom atsiminti. E, verčiamas posėdis į nemažai kalbų ir tikriausiai žinote, kad transliuojamas posėdis ir internetu. Dar norėčiau pasakyti, kad sekretorijate Karel e, Dulhaust pradėjo dirbti. Labai norėčiau pasveikinti jūs, gal atsistotumėte, prisistatytumėte visiems. E, sveikinu dar kartą. Kitas punktas darbo tvarkės biuro rinkimai. E, prieduose išdėsta rinkimų procedūra. Šio posėdžio tikslas išsirinkti biurą. Turime jį e, išrinkti atitinkamą tvarką. Pirmiausia, rinksime pirmininką ir e, vicepirmininkus. Pirmiausiai turiu užtikrinti, kad yra kvorumą, suskaičiavau, kiek yra žmonių e, salėje ir tikrai kvorumas yra. Kandidatai į pirmininkus e, dabar bus e, keliami frakcijos, juos pristatys arba 5 komiteto, procentai komiteto narių e, jau egzistuoja sena tradicija, e, praėjus pusiai kadencijos pasiūlyti naujus kandidatus ir norėčiau paklausti, ar frakcijos pasiūlys naujus e, kandidatus. Ponas Hatsimarkakis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Alde frakcija norėtų pasiūlyti Michaelį Toirerį, jis sėdi man, mano kairėje, jis iki šiol nepriklausė šiam komitetui, tačiau jis turi daug patirties biudžeto ir biudžeto kontrolės rytyje, nes jisai buvo Baden-Württembergo žemės Lantago e, par parlamento narys ir jis E, ilgą laiką kartu su Ingeborg Gresle turėjo valdyti ir kontroliuoti 40 milijardų euro, eurų biudžetą. Jis 14,5 metų buvo e, Horto miesto meras. E, su, po 8 metų kadencijos jis buvo išrinktas ir gavo 90 procentų, 90 procentų balsų. Taigi tikiuosi, kad ir čia jis puikiai pasirodys. Pirmininkas neįsijungė mikrofono. Kitų kandidatų nėra. Taigi e, skelbiu Maiklą Torerį naujų pirmininkų mūsų komiteto. Linkiu jam e, visokiojo pasiekmės, e, pradedant eiti šias svarbias pareigas. Prašom ateiti į salės priekį ir užimti mano vietą. Thank <laughs> you. Yeah, hello. Thank you. Very... E, sveiki visi, labai ačiū už jūsų žestą. E, jau matau, kad e, nori kai kolegos kai kurie pasisakyti. Dabar pradė, toliau kalbėsiu savo gimtają kalbą, vokiečių kalbą. Visų pirma, žodį suteiksiu poniai Ingeborg Greslė. EPP frakcijos vardu norėčiau nuoširdžiai padėkoti ponui Janui Mulderiui už puikų jo nuveiktą darbą. Po to, kai liberalų frakcija pirmą kartą. E, šioje kadencijoje e, leido jų kandidatui vadovauti biudžetui. E, aš čia dabar nenoriu pa, kažką pasakyti prieš naująjį pirmininką, tačiau norėčiau pasakyti, kad būtų gražu ar puiku, jeigu mes bent jau turėtume, e, galėtume išrinkti aktyvų pirmininką. Tačiau norėčiau pasakyti, ponė pirmininkė, kad džiaugiamės, kad jūs pradėjote pirmininkauti, tačiau norėčiau padėkoti ponui Mulderiui, nes jam pirmininkaujant tikrai mes turėjome gerą pirmininką ir mes džiaugiamės, kad mūsų pirmininkas buvo e, tikrai profesionalas, jis puikiai nusimanė biudžeto ir biudžeto kontrolės rytise, taigi Janai dėkoju. Ja, Dank, äh, Frau... Dėkoju, ponė Greslė. E, aplodismentai rodo, kad visas komitetas nuoširdžiai dėkoja ponui Janui Mulderiui, toliau ponas Gajar. Ja, danke, ich... Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau palinkėti jum viso ko geriausio šiame poste. Tai tikrai puikus uždavinys, įdomus uždavinys, kurį jūs perėmėte, tačiau e, jūsų darbas nebus lengvas dėl to, kad šis komitetas yra toks gana sudėtingas, nes mes bandome e, apžvelgti visas ES politikos rytis ir tai yra toks komitetas, kurio darbas nebūtinai reiškia tai, kad tave dėl to darbo labiau mėgs kiti Europos parlamento kolegos, nes mes dažnai turime nagrinėti ne tik Europos parlamento biudžetą, ir tai reiškia, kad jau iš karto praktiškai yra suplanuota e, konfrontacija su tam tikrais kolegomis dėl tam tikro projekto prasmingumo. Ir taip pat tai reiškia, kad mes tarsi prisiemame tokį vaidmenį, kad mes atidžiai stebime šio parlamento prezidiumo politiką ir mes dar apie tai beje ir šiandien kalbėsime, kai tvirtinsime parlamento biudžetą. Taigi, norėčiau palinkėti Jums sėkmės šiame poste ir norėčiau taip pat padėkoti Janui Mulderiui savo frakcijos vardu. Janai, tu tikrai puikiai dirbai ir aš manau, kad tavo pirmininkavimas buvo iš tiesų pavyzdinis. Ir dar beje paprašiau žodžio dėl to, kad me, mes norėt, turėtume dar išrinkti šio komiteto vicepirmininkus. Ir e, tai yra. Tvarka yra tokia, kad e, pagal Dhonto sistemą EFD frakcija turėtų gauti pirmo vicepirmininko postą. Mes, e, mes iškėlėme ponios Andresen. Mes dar e, socialistų frakcijoje aptarsime, e, aptarėme Andresen, ponios Andresen kandidatūrą. Ir dabar aš pagrysiu mūsų nuomonę, kodėl mes nenorime, negalime palaikyti ponios Andresen kandidatūros. Uh, praėjusiais metais, kuomet diskutavome dėl parlamento biudžeto įvykdymo, e, iškilo tokia situacija, kur. E, tuo metu e, Britanijos laikraštis Daily Mirror paskelbė tam tikrą skaičių ir to skaičiaus šaltinis buvo ponia Andreasen ir tuomet laikraštis rašė, kad 120 ar, ar, ar panašiai milijonų eurų bus skirta Europos parlamento biudžetui. Aš neatsitiktinai paminėjau šaltinį, dėl to, kad tai iš tiesų keista e, tokia procedūra ar keista situacija, kai paskelbiamas skaičius, kurio niekas išskyrus parlamentarus m, mm, nežino. Ir kol kas nei ponia Andresen, nei mano minėtas laikraštis nekomentavo šitos situacijos ir man atrodo, kad tai nėra rimta iš parlamento pusės. Atsižvelgiant į tai, mano frakcija nėra pasirengusi palaikyti ponios Andresen kandidatūros į vicepirmininkės postą. Uh, Pirmasis vicepirmininkas e, iki šiol buvo ponas Stas, tai buvo žaliųjų kandidatas. Manau, kad jis puikiai atliko savo pareigas ir jeigu jis ir toliau tęstų savo darbą, mes jį palaikytume. Dėkoju, ponia Gajar. Aš manau teisingai galėčiau daryti išvadą, kad dabar bus diskutuojama dėl vicepirmininkų postų ta diskusija jau tarsi ir prasidėjo, buvo pateiktas pasiūlymas. EFD frakcija pateikė pasiūlymą pagal DHON sistemą. Aš norėčiau paklausti, ar iš EFD e frakcijos kas nors norėtų pasisakyti. Atrodo, kad nėra. Dei, matau, kad vis tik yra norinčių pasakyti. Mane informavo, kad kolega Eknu norėtų pasisakyti šią temą, prašau. E, sveiki, e, aš e, atstovauju ponė Andrėsen, esu pakaitinis narys komiteto. Iš tikrųjų padaryta klaida, tai nebuvo ponė Andrėsen. Bet tai neturi nieko bendro su tuo asmeniu, Taigi norėčiau paprašyti kolegos Jan, Jano Mulderio pasisakyti. Jis buvo informuotas. Jis buvo informuotas, kad kolegė negali šiandien atvykti į šį posėdį. Ar iš tiesų tai yra tiesa, kad kolegė jums atsiuntė raštu savo atsiprašymą? Pone Mulderi, gal galite pasakyti? It... Taip, galiu patvirtinti, man atrodo, kad praėjusios savaitės trečiadienį ir ketvirtadienį e, ji priejo prie manęs plenarinės sesijos metu ir e, pateikė man raštą, laišką raštu. E, ir jame jinai rašė, kad ji yra kandidatė, aš jos laišką perdaviau sekretariatui. Ir aš manau, kad tai buvo ketvirtadienis, nes aš jau ruošiausi išvykti. Aš pasiunčiau elektroninį laišką sekretariatui. Taigi aš manau, kad mes trimis būdais, jeigu neklystų, buvome informuoti, kad ji yra kandidatė, o šiandien ji neturi, e, ne, negalėjo atvykti, nes turi kitą susitikimą. Mes e, informuoti esame esame, kad į kandidatę kolega Gair e, sako, kad liktai bus siūlomas kitas kandidatas e, ir siūloma balsuoti. Aš e, noriu paklausti, ar dar kas nors nori pasakyti, kolega Hatsimarkakis. Äh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Nobelio premijos laureatas Hermanas Hesse sakė, kad kiekvienoje pradžioje yra tam tikras stebuklas, todėl aš norėčiau jum Alde frakcijos vardu palinkėti daug uh, daug sėkmės. Kolegė Greslė paminėjo, kad reikia remtis patirtimi. Mes taip pat e, didžiuodamiesi galime e, pasakyti, kad mes remiamės tą par, pa, patirtimi ir kad e, ponas Janas Milderis iš tiesų buvo puikiausias profesionalas šioje srityje ir mes Alde frakcijos vardu taip pat jam dėkojame už jo pirmininkavimą. Kalbant apie ponios Andrėsen kandidatūrą, ponios Greslė komentaras nesusijęs su ta kolegė, apie kurią aš kalbėsiu, tai yra labiau susijęs su DHON sistema. Kaip šiuo metu nelabai didelės frakcijos atstovai, mes norėtume, kad būtų laikomasi DHON sistemos taisyklių, mes griežtai pasisakome už tai ir todėl mes pirmojo raundo metu būtume už tai, kad būtų laikomasi to susitarimo, kuris priimtas parlamente. Jeigu ponė Andrėsen negaus pakankamo skaičiaus balsų, tai tuomet e, mes taip pat palaikytumėme kolegos Bart Stas kandidatūrą, nes e, praėjusiais metais ji, jis tikrai labai dažnai perimdavo pirmininkavimą ir jis tikrai puikiai dirbo, taigi mes tokiu atveju taip pat palaikytume poną Stas. E, ką ir siūlė socialdemokratai. Taigi, tai tuomet mes turime išsiaiškinti, kokia yra procedūra. Prieš užduodamas klausimą Bart e, Stas, norėčiau dar kartą steikti žodį kolegai Gajer. Aš norėčiau reaguoti į tai, ką pasakė ponas Ekijų. Jeigu jis teisus, tai tuomet viskas pasikeičia, bet aš jeigu gerai prisimenu, visai kitokia buvo situacija. E, diskusijų Europos parlamente metu aš paprašiau ponios Andresen e, leisti mums e, patikrinti šaltinius ir ES biudžetas apskritai yra labai ginčytinas klausimas ir met, kuomet yra vertinami kažkokie skaičiai, tai, tai tą reikia daryti rimtai ir biudžeto kontrolės komitetą domina tokie dalykai ir ponia Andresen nesureagavo į tą mano prašymą. Taigi dėl to aš ir suabejojau. Taigi, gerbiami kolegos, pasiūlymas būtų toks, kad mes dabar nediskutuotume dėl kaž, kažkokio asmens, ypač dėl to, kai, kad kolegės nėra ir jį negali pasiaiškinti. Todėl pasiūlymas būtų toks, kad mes tiesiog priimtume sprendimą e, rinkdami, balsuodami. Ir kaip, ir kaip jau buvo minėta, yra du kandidatai pasiūlyti e, antrasis kandidatas Bart Stas buvo pasiūlytas šiame posėdį, todėl aš norėčiau paklausti kolegos Stas, ar jis sutinka dalyvauti pirmame rinkimų ture. Man atrodo, tokia būtų teisinga procedūra. Dat is natuurlijk heel erg moeilijk, want. Aišku, labai sunku. Praeitą kartą kas įvyko, kad buvo na, pasiūlymas iš pirmininkų suėgos taikyti Dohon taisyklės ir pagal tai Marta Adriasen būtų EFD kandidatė. Kaip mažos frakcijos atstovas turiu pritarti tam, ką pasakė ponas Hasimarkakis galvo, jis gal ne iš mažos, bet iš vidutinio dydžio frakcijos. Taigi reikia galvoti apie tai, kad Dhon taisyklių turi būti laikomasi. Ir manau, kad iš to požiūrio taško ta procedūra, kokią praeitą kartą mes taikėme, visų pirma išanalizuodami, ar yra pakankamai palaikymo pirmininkų suėgos pasiūlymui taikyti Dhon taisyklės. Uh, Manau, kad ta procedūra būtų geriausia ir, ir šiuo atveju. Prieš rengiant naujus rinkimus, su, naują rinkimų turą su naujais kandidatais. Jeigu komitete nebūtų pakankamai palaikymo duon taisykliai, jeigu reikėtų to kito, kito rinkimų turo, tai kaip ir aną kartą aš sutikčiau su kandidatūrų kėlimu tokiu atveju. Man atrodo, kad Anasikė Marta Andresin. Uh, kai nebuvo išrinkta mane, mano kandidatūrą iškėlė į vicepirmininko postą. Aš taip suprantu, kad socialistų frakcija e, šiuo atveju imtųsi to darbo ir aš suprantu, kad panas Hatsimarkakis sako, jog e, jo frakcija būtų pasirengusi sutikti su tokiu kandidatūros iškelimu. Taigi tuomet, jeigu tai būtų, aš sutikčiau, kad mano kandidatūra būtų pasiūlyta. Dėkoju, tai atrodo, kad situacija yra aiški ir mes galime elgtis taip, kad pasiremsime pirmininkų suigos pasiūlymų. Ta pasiūlyta kandidatė yra ponia Andresen ir pradedame rinkimų, pirmąjį rinkimų turą, o paskui, jeigu reikės, žiūrėsime, kas bus toliau. Matau, kad niekas neprieštarauja, taigi e, yra pirmasis rinkimų turas, pasiūlyta kandidatė ponia Andresen. E, šis balsavimas turi vykti raštu. E, norėčiau paprašyti, kad balsavimo biuleteniai e, Visų pirma, turėtume išrinkti kolegas, kurie skaičiuos balsus. Šiame, šios, šiame procese turėtų dalyvauti visos frakcijos. Ar galbūt yra kažkokių savanorių, ar ar kas nors galbūt nori, atsižvelgiant į savo, į savo ankstesnės funkcijas, kas būtų pasirengęs e, skaičiuoti balsus, o galbūt yra kažkoks pasiūlymas. Ponas Tavrakakis ar kolega Fos, Fosfanata. Kolegė Šacimarkakis. Kolega Hacimarkakis. Galbūt yra kitų kolegų, kurie norėtų skaičiuoti balsus sako jau pakaks, taigi gerai galime pradėti. Taigi norėčiau paprašyti, kad būtų išdalinti balsavimo biuleteniai. Yra 20 komiteto narių. Taigi prašau užpildyti biuletenius. Okay, die Stimmzettel werden jetzt an die anwesenden Mitglieder ausgeteilt. Die... Taigi dabar bals, bus jums išdalinti balsavimo biuleteniai. Balsadėžė yra e, priekyje, čia priešais prezidiumą ir tada galėsime pradėti balsavimų rinkimų turą. Ar yra dar kažkokių neiškumų, kažkokių klausimų? Pone Greslė, ar užtiks, užteks pažymėti taip ne tose balsavimo biuleteniuose, ar kokia yra tvarka? Kai bus išdalinti balsavimo biuleteniai, aš paaiškinsiu. So, das Sekretariat hat mich gerade Sekretariatas mane ką tik informavo, kad balsavimo biuleteniai dar nėra parengti. Iš tiesų tai bus balsavimo biuleteniai, kur bus parašta taip, ne ir susilaikau. Ir aš e, kviesiu kiekvieną pavardę, kad būtų atid, kad tada pašauktas mano kandidatas atiduotų savo balsavimo biuletenį. Okay. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Taigi, gerbiami kolegos, dabar yra kaip tik dalinami balsavimo biuleteniai. Taigi, pasiūlytas um, kandidatas ar kandidatė yra ponė Nata Andresen. Jūs galite e, balsuoti taip, ne. E, neužpildytas biuletenis bus laikomas susilaikimu. E, turi būti surinkta absoliuti balsų dauguma. O aš dabar norėčiau kviesti atskirus kolegus, kad jie e, savo balsus atiduoti. Pone Itelė, gal būčiau jums dėkingas, jeigu jūs galėtumėte čia būti priekyje. Ar visi gavote balsavimo biletenius? Tai tuomet pradedame balsavimą. Okay. I should add a name mm-hmm. in the list yep. because they asked last Rubik. Mhm. Dann eröffne ich den Wahlgang. Taigi pradedame rinkimų turą. Pone Itelė, prašau. Mhm. Ja, ja. Uh, okay, die Frau Kollegin Russo uh, Nara. Ja, ja. Pone Bosumotura.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 Paul Rübig. Kollege Czernecki. Und Michael Theurer.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 So, ist jetzt noch ein Kollege im Raum, der. Ar dar yra kolegų, kurie norėtų balsuoti, kadangi ne, tai tuomet baigiame šį balsavimo raundą ir matau, kad dar vienas kolega nori balsuoti, ponas Hartong. Ponas Hartong taip pat turi balso teisę, tai prašau, ateikite.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 Mėly kolegos, pereiname prie mūsų darbo tvarkės. Po to, kai buvo suskaičiuoti balsai, galiu paskelbti rezultatus. 22 balsavę balso teisę turintys nariai. Vienas balsas buvo susilaikymo, vienas žmogus susilaikė. 10 balsavo už, 11 balsavo prieš. Tai reiškia, kad kandidatė nesurinko reikiamos balsų daugumos ir dabar pradėsime kitą rinkimų turą. Antrame ture yra kitas kandidatas, kurio kandidatūra buvo pasiūlyta diskusijų metu. Tikiuosi, kad kolegos Gajar pateiktas pasiūlymas išlieka ir todėl norėčiau dabar užduoti klausimą ponui Stas. Ar jis pasirengęs dalyvauti antrame ture? Taip, aš pritariu e, S ir D frakcijos pasiūlymui. Ja, erklärt... Ponas Tas pasakė, kad jis pasirengęs dalyvauti, kad jis pritarė. Drauf... Äh, Man buvo pasakyta, kad kandidatai turėtų pasakyti, ar jie užpildė finansinių interesų deklaraciją Manau, kad mes gavome tą deklaraciją, ar ne? Tai tuomet galime pradėti antrąjį rinkimų turą. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti?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 galbūt jeigu visi tam pritarė, nereikia to antrojo turo, tačiau matau, kad ne visi pritarė. Manau, kad vis tik reikia formalaus antrojo turo, nes kadangi nėra ponios Andresen, ji negali atsimti savo kandidatūros, todėl aš rekomenduoju komitetui elgtis saugiai ir antrame rinkimų ture balsuoti už du kandidatus Ar kas nors norėtų pasakyti dėl darbo tvarkos, ponė Greslė? Dabar nelabai supratau, kodėl ponė Andreasen ir toliau yra balsavimo biuletenyje. Nesupratau. Warum nicht? O kodėl jūs klausite, kodėl ji čia e, išliko? Todėl kad jos nėra, ji neatsiemė savo kandidatūros. Ja reiktų iš naujo siūlyti. Bet kadangi jos frakcija ją pasiūlė raštu, todėl aš manau, kad mums reikia vykdyti antrąjį rinkimų turą, jame dalyvauja du kandidatai, tačiau jeigu kas nors galvoja kitaip, tai manau, kad mes turėtume dabar apie tai padiskutuoti. Kolega Hatsimarkakis. Iš tiesų pirmininkas teisus, kadangi e, jos nėra, tai jos kandidatūra išlieka nebent frakcija atsimtų jos kandidatūrą. Jeigu frakcija neatsims, tai tuomet mes turime elgtis saugiai ir šitame rinkimų turė turime priimti sprendimą tarp dviejų kandidatų. Ponas Ekniu. Yes, Dėkuoju. Marta Andrėse man žodžiu pasakė, kad ji per pirmą balsavimą, jeigu nebus išrinkta, ji e, rems pona Stas. Taigi nereikėtų balsuoti dabar slaptai, nėra jokio reikalo tą daryti. Jeigu taip iš tiesų yra, tai mes tai vertinsime kaip kandidatūros atsijėmimą, taigi tada lieka vienas kandidatas Bart Stas, galbūt yra dar kažkokių pasiūlymų, gal kas nors norėtų teikti kitą kandidatūrą į vice, pirmojo vicepirmininko postą. Matau, kad ne, tai tuomet galima išrinkti aplodismentais. Ponas Bart Stas yra išrinktas pirmojo vicepirmininku, puikaus bendradarbiavimo. So, wir gehen dann in der Tagesordnung gleich weiter zu Taigi, mes toliau pagal darbo tvarkę turėtume rinkti antrąjį vicepirmininką. Norėčiau pa paklausti, kokie yra pasiūlymai. Who is, who is proposed? For the second? Yeah, yeah. Hm? <laughs> Hmm? Kressle hat das Wort. Ja, ich möchte für die EVP-Fraktion. EPP frakcijos vartu, vardu norėčiau pasiūlyti poną Sonik iš Lenkijos. Ponas Sonik iš Lenkijos yra pasiūlytas į šį postą. Atsiprašau, kai ką supainiojau. Pone, atsiprašau, norėjau pasiūlyti ponę Ivanovą iš Bulgarijos. Taigi, tikiuosi, kad mes neturime dviejų kandidatų, tiesiog yra viena kandidatė, kolegė Ivanova. Ar yra dar kitų pasiūlymų? Matau, kad ne. Tai jeigu jūs visi pritarėte, tai tuomet galime aplodismentais, plojimais išrinkti. Pon... Taigi, ponė Ivanova yra išrinkta į antrosios vicepirmininkės postą. Sveikinu. Dėkoju. Toliau. Tai tuomet rinksime trečiąjį vicepirmininką. Pone Greslė siūlo kolega Sonik. O kas dar galėtų pasiūlyti kokį nors kandidatą? Iš tiesų, trečiasis vicepirmininkas turėtų būti e, socialdemokratų iškeltas kandidatas. Mes siūlome Boguslavą Liberatskį. Ja, die Kollegin Gospodata ist vorgeschlagen. Der Kollege Libratski ist vorgeschlagen, er sitzt auch. Kolega Liberatski buvo pasiūlytas, jis sėdi už jūsų, kadangi kitų kandidatų nėra, tai tuomet jis išrinktas. Son aller guten Dinge sind drei. Kadangi buvo pasiūlytas kolega Sonik, e, norėčiau atsiprašyti kolegos Sonik. Ar dar yra kokiu nors pasiūlymu, tai tuomet e, plojimais galime patvirtinti kolegą Sonik. Tai bus ketvirtasis vicepirmininkas. Pone Sonik, e, sveikinu Jūs. So, Dank, damit haben wir die... Dėkoju. Taigi, rinkimai sėkmingai baigti. Demokratijos procese tai šiek tiek užtrunka ir tai yra visiškai normalu. Taigi dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto posėdžio protokolo tvirtinimas mes tvirtinsime 2011 e, m. lapkričio 29 ir, gruo, ir gruodžio 8 dienos e, protokolus. Ar kas nors turi pastabų? Kadangi matau, kad ne, tai tuomet protokolai yra patvirtinti. Taigi galime eiti prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra penktasis punktas 2010 m. biudžeto vykdymo patvirtinimas. E, norėčiau pasveikinti ponę komisarę, kuri dar neatvyko Ne, jie jau atvyko. Taigi sveikinu ponę komisarę, ponę Klin. Džiaugiuosi, kad atvykote į šį komitetą. Atsiprašome, kad šiek tiek vėluojame, bet tai yra demokratijos dalis. O dabar norėčiau pagal procedūrą, įprastą procedūrą, pirmiausia suteikti, e, pasveikinti e, poną Ladislav Balko, jis yra audito rūmų narys atsakingas už šią temą. Ir suteiksiu Jums žodį, prašau. Dėkui pirmininkė, kad suteikėte man žodį. Pirmiausiai norėčiau pasinaudoti progą ir pasveikinti Jūs e, kaip naująjį biudžeto kontrolės komiteto pirmininką. Pranešėjas ponas Fjolneri, e, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Norėčiau e, pasinaudoti e, progą ir pakalbėti apie 2010 metų finansinių metų biudžeto vykdymo procedūrą ir e, papasakosiu Jums trumpai apie audito rūmų darbus. Mes e, gilinomės į šeštąjį skyrių savo metinėje ataskaitoje, tai susijęs su moksliniais tyrimais ir technologijų plėtra ir užima labai nemažą biudžeto dalį. E, mes e, atlikome patikrinimą ir norėčiau konkrečiau pakalbėti apie šeštąjį straipsnį, tai yra naujas skyrius metinėje atas, metinė ataskaitoje. Ta prasme, kad 2009 metais jisai buvo išdėstas turinys penktame skyriuje, moksliniai tyrimai energetika ir transportas, septintame skyriuje švietimas pilietybė ir aštuntame skyriuje ekonomikos ir finansų reikalai. E, metinėje ataskaitoje mūsų visą tai paaiškinta pirmos pastraipos dešimtoje pastraipoje e, ponė e, Kersti Kailand e, yra apie tai jums jau papasakojusi, kai buvo diskutuojamas, aptariamas pirmas skyrius ir patikinimų deklaracija. Taigi mes patikrinome, kaip naudojamos išlaidos, pažėmė, kaip tai siesi su rizikos profiliu. Uh, nors e, klaidų norma buvusiame penktame skyriuje e, negali visiškai būti palyginta su šeštu skyriumi, bet nustatėme du panašumus. Pirmiausiai, dauguma operacinių išlaidų atitinkamoms politikos kryptims e, yra skiriama iš mokslinio tyrimų pagrindų programų ir maždaug 70 procentų iš buvusio penktojo e, straipsnio ir 63 procentai iš dabartinio šešto straipsnio. Antras dalykas. E, Ankstesnėme mm, penktame skyriuje klaidų lygis buvo 2 procentai, tarp 2 ir 5 procentų 9 metais ir 1,4 e, procento dabartinėme šeštame skyriuje 10 metais. Bet pagrindinis šaltinis klaidų yra toks pa 9 ir 10 metais. Tai yra susijęs su. E, neteisingai deklaruotų kaštų gražinimų e, tarpiniuose ir galutiniuose mokėjimuose susijusiuose su mokslinio tyrimu pagrindų e, programomis. Taip pat e, reikia pasakyti, kad E, mes gilinamės į programas ir programos gyvendinamos pagal centralizuotą tiesioginį valdymą. Mes vertiname e, e, pažeidimų riziką ir nustatėme, kad dažnai naudos gavėjai neteisingai nurodo sąnaudas. Komisijai pateikia mm, informaciją prieš išmo prieš pinigų išmokėjimą ir priežiūros bei kontrolės sistemos neužfiksuoja tokių e, atvejų. Taip pat labai dažnai e, atliekant išmokėjimus neatskaitomi įvairūs punktai, kurie negali būti priskaičiuoti prie sąnaudų. Aš e, nekalbėsiu apie mūsų audito mastą ir požiūrį E, išsamei, bet pasakysiu, kad mes paėmė 97 sandorių e, imti ir 39 procentuose pasitaikė klaidų. Tai nėra pateikydama situacija. E, mes mokslinio tyrimų ir kitų vidaus politikų politikos krypčių srityje nustatėme, kad klaidų lygis yra 1,4 procento. Tai susijęs su dviemis E, sritėmis. Mes e, nustatėme, kad dažnai e, mokėjimai atliekami ne pagal, nesilaikant visų taisyklių ir tai susijęs su tarpiniais ir galtiniais mokėjimais mokslinio tyrimų pagrindų programuose šeš, numeris 6 ir 7 Mes taip pat prieėmė prie išvados, kad e, priežios ir kontrolės sistemos yra tik iš dalies veiksmingos. Pavyzdžiui, mes patikriname 33 e, paraiškas apmokėti e, tam tikras išlaidas ir tik tai e, pamatėme, kad e, e ne visais atvejais viskas buvo atliekama pagal e, procedūras Ir mes nustatėme tam tikras klaidas, kai pavyzdžiui 27 atvejais buvo atliktas auditas nepriklausomų auditorių ir pateikta e, nuomonė be jokių išlygų ir 14 atvejų vis tik tai mes nustatėme, kad buvo padaryta klaidų, nors tokia besalgiška e, išvada arba nuomonė buvo pateikta. E, mes kalbėjome su ponė Mary Genkvin ir jos kolegomis apie bendradarbiavimą ir e, sutarėme, kad komisija vadovausis mūsų rekomendacijomis. Taip pat reikėtų taikyti daugiau e, geros praktikos principų audituose, kurie atliekami pagal ex post principą. E, galiausiai aš norėčiau padėkoti komisijos nariai e, Meir e, Gigen Kvin ir jos kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Buvo pateiktas pasiūlymas pernai lakryčio mėnesį dėl naujos mokslinio tyrimų programos Horizontas 2020 Ir ten pateikiama nemažai naujų idėjų, kaip finansuoti mokslinius e, tyrimus ir politinės priemonės šioje srityje. Mes su kolegomis nagrinėjame šį pasiūlymą, e, nes taryba šių metų pradžioje, sausio mėnesio pradžioje mūsų to paprašė. E, gerbiamas pirmininkė, pranešėjo ponės ir ponai, kokobų e, nariai, aš norėčiau padėkoti Jums e, už kvietimą ir už Jūsų dėmesį. Ačiū. Balko, Ačiū ponui Balko už audito rūmų ataskaitą. Dabar norėčiau suteikti žodį komisariai Lilin Quinn atsakėte į komiteto klausimus, taigi viso komiteto vardu noriu padėkoti Jums. Dabar turėjome, turime pakankamai laiko komiteto nariams padiskutuoti šį klausimą ir, ir užduoti savo klausimus. Ir prieš tai norėčiau paprašyti Jūsų tarti trumpą žodį. Sveikiname, komisarė. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti Jūs e, išrinktą komiteto pirmininkų gerbėjimi, komiteto nariai, ponia Balko. E, tinkamas Europos mokslo tyrimų finansavimas yra vienas iš mano prioritetų. Mes norim, turime pasirūpinti, kad sukurtume darbo vietas ir augimą, kad mūsų mokslo tyrimai būtų patrauklus ir prie, prieinami vis geriausiams akademikams, kad tai būtų tinkama verslui, akademiniams įstaigoms. Ir todėl noriu su sureaguoti į pastebėjimus, kurie išsakyti 2010 m. auditorumo ataskaitoje ir atsakyti į klausimus, kuriuos iškėlė komiteto nariai dėl šios ataskaitos. Labai džiaugiuosi, kaip ponas Balko jau pasakė, kad mm, nors yra nesutarimų tarp auditorumų ir komisijos, vis tik tai mes vienodai vertiname pagrindinius klausimus ir atitinkamas mūsų atliktas auditas rodo tos pačius rezultatus. Dvi auditorumo rekomendacijos bus įgyvenintos bendrai galvojant apie pakladą šioje energetikos srityje tai yra mažesnis klaidų lygis nei 2 procentai, tačiau galvojant apie tarpinius ir galutinius mokėjimus, mm, auditorumų pastabos tokios kaip ir ankstytais metais. Ką mes galėtume padaryti, kad klaidų lygį dar labiau sumažintumėm? Yra dvi galimybės. Visų pirma, e, toliau taikyti korekcinės priemonės ir priemonės, kad būtų galima užkirsti kelią klaidoms visų pirma. Ir čia jau e, galvojant apie pirmąją strategiją mes pasiekėme ribą, taigi reikėtų sutelkti dėmesį į sistemos supaprastinimą, kad būtų, galim, kad būtų mažiau klaidų rizikos. Taip pat, galvojant apie programos finansavimą, viskas labiausiai yra paremta faktinių išlaidų, kurias patyrė dalyviai kompensavimu. Ir kaip auditorumai pažymė, toks modelis dažnai kelia klaidų riziką. Pavyzdžiui, personalo lėšos turi būti koreguojamos pagal tai, pagal kurį projektą jos yra padarytos. Ir taip pat yra, pavyzdžiui, tokios nefinansuotinos lėšos kaip PVM. Ir dažnai tai yra būtent klaidos, kurias darom naudos gavėjai. Mes dabar supaprastinome e, taisyklės taikomą septintąją pagrindų programą. Visų pirma, dalyviai dabar gali suskaičiuoti personalo išlaidas pasiremdami vidutinėmis išlaidomis, paremtomis personalo sąrašais ir įsakymės nuostatomis. Taip pat nėra e, MVI savininkams vienodo tarifo, viskas yra paremta atlyginimais. Taip pat ir klyringo komitetas nori sustiprinti E, teisinį tikrumą e, naudos gavėjimų atžvilgių, kad e, būtų tikrai laikomasi to, ko tikisi iš mūsų naudos gavėjai. Mes taip pat pagal dabartinį finansinį reglamentą ir teisę teisinę bazę, pasiekėme atitinkamas e, ribas ir mes tikimės, kad tikrai matysime pozityvius rezultatus klaidų srityje. Ir mes galvojame, kad ateičiai supaprasinimas yra pagrindinis principas ir todėl galvojant apie horizontą 2020 ir peržiūrėtą finansinį reglamentą, tai bus pagrindiniai dalykai. Suinteresuotos šalis aiškiai pasakė mums, kad supaprasinimas išimtinai taikant um, rezultatų variantą būtų mažiau patraukli sistema, ypač atsižvelginti finansinę ta rizika, kurią jie turės prisimti. Suinteresuotos šalis galvoja, kad e, galvojant apie supaprastintą e, išlaidų kompensavimo modelį, tai, būt, tai geriausiai atitiktų e, mokslo tyrimų finansavimo sistemos patrauklumo tikslus. Tas pats yra taikoma ir JAF, ir mūsų valstybėse narėse taip pat. Tam, kad būtų galima sumažinti liekamąją klaidų dalį, mes taip pat turime stiprinti audito darbą. Susigražinimas ir finansinės sankcijos yra taikomas tais atvejais, kuomet nustatyti nustatyta pažeidimų. Šiame kontekste mes taip pat įgyvensime audito rūmų rekomendaciją toliau stiprinti ex ante kontrolę, pasiremiant tą patirtimį, kur yra sukaupta iš ex post riziką paremto audito. Taip pat, aišku, ir naud... turi būti atsižvelgta į tai, kokią naudą duoda e, įdėtos išlaidos ir reikia išsaugoti šios politikos patrauklumą. E, Parlamentas įvertino 2010 metų ataskaitą ir išreiškė susirūpinimą, kad dabartinė sistema ir septintos pagrindų programos taikymo praktika yra labiausiai orientuota į kontrolę. Taigi išlaidos yra švaistomas, mažiau yra patrauklumo mokslo tyrimų srityje. Aš pritariu parlamento nuomonėje, kad tikrai reikia subalansuoti atkurti abipusės pasitikėjimą ir kontrolę. Labai e, dėkoju už jūsų palaikymą. E, mano tarnybos e, tikrai visiškai panaudau visą potencialą, kiek būtų galima supaprastinti finansų. Septinta, septinta pagrindų programą, pagal dabartinį teisį reglamentą mes tikrai galvojame, kaip reikėtų pagerinti mokslo tyrimų klimatą ir galvoti kadangi jau yra tai visos supaprastinimo taisyklės išnaudotos, kaip būtų galima toliau mažinti klaidas. Tai yra visų pirma teikiant gairias, rekomendacijas, įvertinant, kokios būtų labiausiai pasitaikiančios klaidas ir kaip jų geriausiai išvengti. Tai būtų labai naudinga naudos gavėjams ir taip, taip pat padėtų ir auditoriams atlikti auditą. To apie tokį požiūrį taip pat kalba ir auditorumai savo rekomendacijos ir todėl aš nurodžiau savo tarnyboms būtent taip ir dirbti. Kaip mes galėtumėm pagerinti e, situaciją pagal horizontą 2020? Horizontas 2020 tai tikrai visiškai įdomus dalykas palyginti su praeitimi, aišku, paimami geriausi pagrindų programų elementai. Mes galėsime iš esmės supaprasinti visą sistemą ir visus, visas finansavimo priemonės skirtas mokslo tyrimų tyrimų e, programoms e, sutelkti į vieną priemonę ir konkurencingumą, ir inovacijų pagrindų programą, ir Europos inovacijų ir technologijų institutą. Visą tai galėsime apjungti į vieną vietą. Ir Horizontas 2020 sutelkia dėmesį į didžiausius mokslinius atradimus, geriausius pasiekimus. Supaprasnimas yra Horizonto 2020 esmė. Supaprasnimas, kad administracinė našta sumažėtų naudos gavėjams ir kad būtų galima iki minimumo sumažinti klaidų klaidų tikimybė. Daug pastangų yra įdėta, kad būtų supaprastintos taisyklės nuo pat projektų pasiūlymų pateikimo iki pat mokėjimo procedūrų. Ypač bus tokie elementai taikomi, kurie leisų paprastinti e, šią programą. Vienas bendras taisyklių paketas, kuris apims visus horizonto 2020 paketus. E, taip pat, kiek tai leidžia ir peržiūrėtas finansinis reglamentas. Paprastos taisyklės dėl e, apskaitos praktikos, pavyzdžiui, vieneto kainos, vidutinės kainos, ypač personalo išlaidų srityje. Du finansavimo tarifai tiesioginėms išlaidoms, o ne keli skirtingi tarifai pagal skirtingus naudos gavėjus atvejus ar veiklą. Vietoj keturių skaičiavimo metodų pridėtinėms ar netiesioginėms išlaidoms paskaičiuoti bus vienas bendras tarifas, tai leis, leis iš esmės sumažinti klaidų tikimybę. Peržiūrėta audito strategija, sutelkiant dėmesį į sukčiavimo užkardimą, e, prevenciją, o būtent tai, kaip parlamentas ir taryba nori, kad būtų galima užtikrinti pasitikėjimo ir kontrolės pusiausvyrą. Siekiant užtikrinti 2 procentų klaidų lygį, bet tuo pat metu reikia išsaugoti ir mokslinio tyrimų konkurencingumą Europoje, mes galvojame, kad to, tie pasiūlymai dėl supaprastinimo, kas yra pateikta ir peržiūrėtame finansinėme reglamente, leis mums užtikrinti esminį proveržį, užtikrinti, kad Europos mokslo tyrimų finansavimas būtų sąžiningas ir teisingas ir, ir mes galėsime už kiekvieną išleistą eurą gauti daugiausia naudos. Aš tikrai noriu tai padaryti, nes Europos mokesčių mokėtojai nusipelno gauti didžiausią naudą iš savo investicijų. Ir pirmininkė, pabaigai noriu pabrėžti, jog esu tvirtai įsipareigojusi e, siekti teisingo finansų pri, e, e, įgyvendinimo ir priežiūros visa politika turi užtikrinti, kad būtų sukurta daugiau augimo ir darbo vietų. Esu tikra, kad mes galime užtikrinti pusiausvyrą tarptų dviejų tikslų ir šie abu tikslai bus įgyveninti per likusius septintos pagrindų programos laikotarpio metus ir taip pat įgyveninti horizontą 2020. E, ačiū komisariai, mes Manome, kad turime galvoti apie gerus rezultatus ir veiksmingesnį lėšų panaudojimą. E, Dėkuoju Jums už e, pasisakymą. Dabar žodis ponui Fielneriui pranešiai. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti audito rūmams ir visiems, e, kurie dirbo renkiant informacija susijusia su devintu skyriumi. Moksliniai tyrimai, inovacijos e, mums e, e, siesi su dėlėmis viltimis apie ateitį. Aš pradžioje norėčiau pasakyti keletą lygą. Pirmiausiai paminėti auditorių išvadas dėl mokėjimų teisingumo ir antras dalykas išvados auditorių dėl valdymo patikimumo. Dar ir norėjau trečiuoju klausimu pašnekėti su paprastinimo dalykai tai yra, bet man labai patiko tai, ką išgirdau ir užuo dabar atskirai aš kalbėjęs apie visus klausimus, jūs atsakėte jau daug ką ir labai norėčiau padėkoti jums už tai, ką, ką sakėte apie supaprastinimą. Manau, kad visi mes manome, jog tai yra labai svarbu. Dabar grįžtų prie pirmojo punkto mokėjimų reguliarumas arba teisingumas. E, auditoriai sako, kad 1,4 procentai toks yra labiausiai tikėtinas, tikėtinas klaidų lygis, bet taip pat e, reikia e, nepamiršti, kad 70 procentų išlaidų pagal septintąją pagrindų programą yra iš ankstinis finansavimas. Prieš porą savaičių buvo apie tai jau kalbama. Mes, kaip žinome, iš ankstinis finansavimas reikalauja, kad būtų patenkintos tik tai tam tikros sąlygos, skirtingai nuo galutinių mokėjimų. Taigi, gana sudėtinga, iš, gaunant iš ankstinį finansavimą, padaryti klaidų. Todėl aš norėčiau paklausti komisijos narės, kokia būtų klaidų norma, klaidų lygis tarpinėms ir galutiniams mokėjimams. Ten tikrai gali pasitaikyti klaidų. Uh, jeigu 70 procentų e, operacinių išlaidų yra finansuojamos iš anksto. Taigi, kokia būtų klaidų norma toje srityje, kur tikrai gali e, pasitaikyti daug klaidų. Aš kalbu apie e, mokslinio tyrimų pamatų, pamatinės pagrindų programas. Taip pat norėčiau paklausti jūsų kaip, kas būtų aktualiau, klaidų norma taikant iš ankstinį finansavimą ar kitokį finansavimą. E, šeštoje pastraipoje 49 punkte auditorumai sa, kalba apie priežios ir kontrolės sistemas ir sako, kad jos yra tik iš dalies veiksmingos. Norėčiau ir e, auditorumų ir komisarės paprašyti trumpai e, pateikti savo nuomonę apie dabartinės priežiūros ir kontrolės sistemos e, sunkumus, problemas mokslinio tyrimų ir kitose vidaus politikos srityje. Taip pat e, tikimės, kad komisija imsis žingsnių užtikrinti veiksmingai priežiūros ir kontrolės sistemai, nes tai nepaprastai svarbu. Dar norėčiau pakalbėti su jumis apie e, valdymo e, patikimumą. Audito rūmai sako, kad komisija skaičiuoja klaidų normą, remdamasi prielaida, kad visos klaidos, e, kurios yra nustatytos, bus vėliau ištaisytos. Deja, audito rūmai toliau sako, kad komisija sistemingai neužtikrina, kad visos nustatytos klaidos būtų ištaisomos. Taigi pirminė e, prielaida nepasitvirtina realybėje. Ir galiu pasakyti, kad pasiekmes yra gana rimtos, kadangi klaidų norma komisijos darbe yra e, vos ne pats svarbiausias dalykas, nusprendžiant ar e, pareikšti išlygą metinės, metinė veiklos ataskaito ar ne. Ir jeigu nėra rimtai pagrindžiamas skaičiavimais e, klaidų normos, tai paskui, ir, ir jeigu viskas paskui neištaisoma, tai kyla daug abejonių. E, metinės veiklos ataskaita, kurią pateikė e, visuomenės, informacinės visuomenės generalinis direktoratas, matome, kad E, šeštoji išlyga buvo panaikinta, nors laidų norma buvo gana nemaža. Komisija atsako į pateiktus klausimus dėl išlygos panaikinimo. E, sako, kad e, tai padaryta atlikus išsame analizę ir kad vėliaus, naujausiai duomenys turėtų būti pateikti iki metų pabaigos. Taigi, pirmininkė, man susidaro įspūdis, kad komisija ne visuomet elgesi apdairiai ir man atrodo, kad komisijos tarnybos galbūt pernelyg optimistiškai yra nusiteikusios. Taigi norėčiau paklausti komisarės, ar generalinio direktoriaus e, ataskaita metinėje ataskaitoje uh, pagrįsta viltimis dėl ateities, nes man toks įsūdis visuomet susidaro, e, skaitant jūsų atsakymus. E, Nesakoma, kad iki metų pabaigos e, klaidų lygis turis turėtų sumažėti. Bent jau man susidaro įspūdis, kad yra visiškai priešingai tarp to, ką teigia komisija ir audito rūmai. Taip pat gali būti, kad išlygas paminėtos yra priedė ir e, apibendrintoje ataskaitoje. Ar matote, kad, manote, kad tai, kas yra surašyta, gali iš tikrųjų būti pagrindas optimistiniam požiūriui ateityje? Aš tikiuosi, kad tie klausimai nemus pernelik sudėtingi atsakyti. Dėkoju, ponia pranešėjau. Ponia komisarė. Jeigu jūs norite iš karto atsakyti, prašau, galite tą padaryti. Thank you, uh, chairman. Ačiū pirmininkė. Nuo klaidų e, lygio pradėsiu. Septintai, e, pro, septintoje programoje po šeštos programos klaidų lygis kasmet nustatomas yra maždaug 3,5 procento. Ir tai sumažėjo iki 2,4 procentų po susigražintų e, sumų ir atlikus korekcijas daugia mečių pagrindų. Septintai programai dar mes neturime e, deramos imties, kad galėtume nustatyti tikrą klaidų e, lygį, turime tik tai ribotą imti. E, buvo dituoti naudos gavėjai, bet e, gali būti, kad klaidų lygis bus aukštesnis, metinių pagrindų virš 4 procentų dabar yra, bet mes kol kas neturėjome laiko pasižiūrėti, koks bus daugiamečių pagrindų efektas susigražinus e, sumas neteisėtai išmokėtas ir atlikus korekcijas. Bet mes dirbame ir taikysime su paprasimo metodus, kuriuos jums minėjau. Jeigu nesižvelgtume į e, iš ankstinį finansavimą e, imtyse, tai e, klaidų norma būtų aukštesnė. E, audito rūmai pareiškė savo nuomonę dėl m, operacijų, kurios susijusios su iš ankstiniu finansavimu, tarpiniais ir galutiniais mokėjimais. O kai komisija atlieka auditą pagal savo e, imti. Tai apima tik tai tarpinius ir galutinius mokėjimus ir tada klaidų lygis yra panašus į audito rūmų nustatytą Ką e, galvojame apie 11-12 metus, kai darbo programos yra mūsų dar platesnės, mes nemanome, kad bus kokiu nors dramatiškų pokyčių ir e, tikrai esame optimistiškai nusteikę, sieksime sumažinti, taikydami visų paprasnimo e, priemonės įdėktas 11 metais klaidų lygį. Be to šiais metais daugiau dirbsime, kad suteiktume gairias dalyviams, sertifikuojantiems auditoriams, kurie siekia sumažinti klaidų lygį. Kaip e, ponas Balko sakė, mums svarbiausia yra kalbėti apie dažniausiai pasitaikančias klaidas ir e, galvoti, ar nereikia supaprastinti finansinių taisyklių dėl to. Aš nežinau, ar dabar į kitą klausimą atsakysiu, ar ponas Balko sakys. E, gerai, tesiu. Dėl audito išvadų sertifikatų patikimumo. Kalbama apie priemonės skirtas užtikrinti veiksmingumui, pavyzdžiui, audito išvadas perdodamos naudos gavėjams ir taip pat siekiama suteikti gairias, taip pat e, atliekami tyrimai, kad būtų atsakyta auditorių klausimus ir įgyvenda, e, išduodant pažymas pagal šeštąją pagrindų programą. E, buvo daug problemų, gyvendant septintąją programą, E, sumažėjo jų, bet mes viską labai čia sekame. Šiais metais ir kitais, e, pernai ir šiais metais mes, vadovaudamiesi sukaupta patirtimi gyvendant septintąją programą, teiksime naujas gairias e, dalyviams ir pažymas išduodantiems auditoriams, kad būtų išvengta klaidų dėl valdymo. Tam, kad mes galėtume paremti patikimumo deklaracijas, e, kurias e, teikia e, valdantieji ir vykdomieji direktoriai, mes įdėdėme bendrą formulę, pagal kurią skaičiuojamos liekamosios klaidos ir kitos klaidos, bet ir galvojame, kad tai turėtų vieningiau leisti uh, E, interpretuoti kontrolės rezultatus e, gyvendant septintąją mokslinio tyrimų pagrindų programą. Dėkoju, ponia komisarė. Dabar norėčiau steikti žodį ponui Balko iš audito rūmų. Prašau. Uh, Ačiū, pirmininkė. Taupydamas komiteto laiką pasistengsiu atsakyti pranešėjų į klausimą dėl sistemų, dėl sistemų skirtų uh, užkirsti kelią kliūtims ir jas ištaisyti. Uh, galime paminėti du tokius trūkumus - eksantė kontrolė ir toliau audito pažymos. Dėl pirmo, dėl eksantė kontrolės Žinome, kad e, tai, aišku, yra toks ribotas politinis komisijos pasirinkimas dėl audito pažymų, dėl išlaidų paraiškų. Aš apie tai kalbėjau savo žanginėje kalboje. 34 e, paraiškos paminėtos e, išlaidoms apmokėti, ką mes auditavome ir audito pažymos, kam yra pateiktos. Mes savo pastebėjimus surašėme į antrą rekomendaciją. Antroji rekomendacija yra 651 punktas, tai yra antroji rekomendacija, kur sakome, kad tam, kad norint padidinti audito pažymų patikimumą, reikia labiau informuoti audito gavėjus apie tai, kokios yra finansuotinos išlaidos ir kokios yra nefinansuotinos išlaidos. Aiškiai, komisija, kaip jau buvo sakyta, pritarė abiem rekomendacijoms. Ir tai, ką aš pasakiau, irgi buvo komisijos priimta. O, jis, uh... E- Dėkuoju, ponė Balko. Dabar žodį suteiksiu kolegoms. Pirmiausia, ponė Ivanova. You, chair, and, uh, Ačiū, pirmininkė komisarė. Dėkuoju Jums už pasisakymą. Aš sėdžiu štai čia. Turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kaip ir kolega Helner, tiek daug kartų išgirdusi žodį supaprasinimas. Aš dėl to ir norėjau pasiteirauti, tiksliau išsakyti trumpą pastabą. Tikrai patiko tai, ką Jūs pasakėte. Labai tikiuosi, kad komisija pasirūpins, jog bus vykdoma pakankamai kontrolės ginant bendrijos finansinius interesus. Ir turiu du klausimus. Visų pirma, dėl horizonto 2020 pagrindų programos. Tai yra mokslo tyrimų ir inovacijų programa parama įmonėms. Norėčiau paprašyti jūsų plačiau papasakoti apie tą poveikį vidutinį E, mažoms ir vidutinėms įmonėms 2010 metams, nes tai mums buvo tikrai, e, mūsų manimų, tai yra raktas į Europos ekonomikos atgaivinimą. Antras dalykas dėl um, rizikos pasidalymo finansinės priemonės, tai yra finansinė priemonė, kuri jungia Europos investicijų banką ir Europos komisiją yra finansuojami mokslo tyrimų ir technologijų plėtros programos, e, septintoji pagrindų, septintoji pagrindų programa, vienas milijardas iš EIB, vienas milijardas iš komisijos. Taigi skaičiau dalį e, laikotarpio vidurio įvertinimo apie 2010 metus apie šią priemonę. Buvo rekomendacija ten išsakyta, kad ta dalis, kur yra komisijos indėlis, galėtų būti panaudota kaip e, pirma, e, pirmas elementas, kad būtų sužadintas apetitas, padidintas patrauklumas šios priemonės, būtent galvojant apie tą komisijos dalį rizikos pasidalymo priemonė, ar, ar komisija yra prisi, pasirengusi prisijimti tą riziką, ką jūs galvotumėt apie tai. Ir dėl finansuojamumo ir klaidų, čia aišku, viskas sėtiname su supaprastinimu, bet ar jūs galvojate, kad galvojant apie um, pasidarymą pažangiają praktiką, kad tai padėtų irgi kiek tai sumažinti uh, tokio tipo klaidų? Dėkuoju, ponia Ivanova. Manau, kad mes surinksime daugiau klausimų iš SRD frakcijos. Niekas nenori pasisakyti, tai tuomet e, sutiksiu žodį ponui Hatsimarkakiui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisariai už tai, kad jie atsakė į klausimus, taip pat už tai, kad jie atvyko ir norėčiau pasakyti, kad labai gerai, kad prasidėjus 2012 metams komisija pradėjo vieningą įgyvendinti vieningo audito modelį. Mes iš tiesų jau tą seniai siūlėme, nes yra skirtingos, skirtingi direktoratai, skirtingos agentūros ir visi jie turi savo auditą, o tai yra puikus pavyzdys, kaip galima sumažinti klaidų normą. Ir dabar e, jūs pasiekėte e, tam tikro patobulino, tačiau e, dabar iš lėšų iš, išmokėjimas užtrunka 338 dienas, o 2007 metais nebuvo jokių vėlavimų. Taigi norėčiau dėl to pasveikinti. E, ne visi atsakymai man atrodė labai konkretus. Jūs patys paminėjote e, premijų sistemą. Mes e, patys pateikėme jums tą premijų sistemą auditui ir jūs sakėte, kad jūs nenorite įvesti tos premijų sistemos, tačiau kalbant apie Horizont 2020, jūs norite skirti tokias kaip ir atskiras premijas, taigi tai tarsi tas pats dalykas, bet jūs, te, kaip jūs tą darysite, todėl aš norėčiau paklausti, kokiuose sritise ir kiek procentų savo veiklos finansavimui jūs skirsite tokias premijas. Norėčiau, kad jūs pateiktumėte kažkokius procentus. E, taip pat yra galimybės pagerinti mokėjimus ir jūs sakėte, kad jūs norite pagerinti tą sistemą, tačiau kol kas atsakymas yra nekonkretus, mes nežinome, kiek procentų ir kokiuose sritise jūs taikysite E, jums, kaip pirmai komisariai, kuri dalyvauja mūsų klausimuose, mes galime pasakyti, kad mes nuolat skundžiamės komisijai, kad ji nepateikė įvertinimo ataskaitos, nors buvo žadėta ją pateikti jau 2011 metų gale, dabar mes girdime, kad gausime ją e, sausio pabaigoje, vasario pradžioje, mums jos tikrai labai trūksta, nes mes negalime įvertinti. E, E, biudžeto įvykdymo patvirtinimo. E, žinau, kad jūs dėl to nekalta, e, bet norėčiau jums tą tiesiog pasakyti, kad mes negalime efektyviai veiksmingai vertinti mokslinių tyrimų politikos, o jeigu mes esame įsipareigoję tą daryti, Jūs esate įsipareigojusi tą daryti pagal e, Lisabono sutartį. Taigi, kol mes negavome tos ataskaitos, mes negalime įvertinti, todėl norėčiau paprašyti savo kolegoms tą pasakyti. E, priminkite tai kom, komisarui Šemetai ir komisijos pirmininkui Barosui. Dėkoju, ponė Hatsimarkakis. E, toliau kolegė Inga Gresler. Dėkoju, ponė komisarė. Manau, me, kad mes galėsime kai kurias problemas išspręsti pagal naująjį reglamentą. Horizon 2020, aš esu pati pranešėja e, dėl šios temos ir bandau kažką pakeisti. Tačiau iš tiesų tai nėra paprasta dėl to, kad galiu konstatuoti, kad kai kalbame šią temą, kiekvienas laikosi savo nuomonės, e, bando išlaikyti savo poziciją ir mes neprieiname prie vieningos nuomonės norėčiau užduoti klausimą dėl Europos technologijų instituto Budapešte. E, girdžiu baisius dalykus apie tą institutą, todėl norėčiau paklausti, kokia iš tiesų yra situacija, ar jūs galėtumėte pristatyti situacijas iš savo požiūrio ir galbūt jūs norėtumėte mums pateikti kokią nors padrasinančią ataskaitą dėl e, šito instituto. Nežinau, kaip ten patvirti, paskirsitos kompetencijos, taigi toks būtų pirmasis mano klausimas komisijai. Šiandien mes kalbėsime speci apie specialiąją auditorumo ataskaita dėl MVI garantijų priemonės audito Tai yra tikrai veiksminga programa, čia mes kalbame apie finansinį auditą, apie finansinės priemonės, o jūs e, savo biudžete taip pat turite tam tikrų finansinių priemonių, e, kurios yra susijusios e, su MVI garantijų priemonė. Taigi, kaip jūs vertinate šias priemonės, kada mes gausime ataskaitą, pagal kurią galėsime įvertinti, kaip, kokios sėkmingos yra šitos priemonės, ar jos pasitvirtino rinkoje, nes kalbant apie finansų priemonės yra labai sunku nustatyti nustatyti kažkokias konkrečias taisyklės, kai nežinai, kaip veikia ankstesniosios. Ačiū. Dėkoju, ponė Greslė. E, toliau Paul Rubich. Ja, danke, Dėkoju, ponė pirmininkė. Jau buvo paminėta, kad mažos ir vidutinės įmonės dabar šios krizės laikotarpiu turėtų stengtis gauti naujus e, užsakymus ir iš tiesų finansinės krizės laikotarpiu kartais toms įmonėms trūksta reikiamo likvidumo. Todėl aš norėčiau paklausti, kokia situacija yra su Eurostars programa, ar yra kažkokių pokyčių, ar bus užtikrintas didesnis likvidumas mokslinių tyrimų programoms. Dėkoju, ponė Rubich. Prieš suteikdamas žodį jums, ponė komisarė, aš pats norėčiau užduoti vieną klausimą. Jūs paminėjote akcizo mokesčio, e, PVM e, klausimą. 16 klaus, klausime ir iš tiesų yra labai gerai, kad PVM bus įtrauktas į skaičiuojamas sąnaudas, ar jau dabar galite numatyti, arba kaip jūs vertinate, ar dėl skirtingų PVM tarifų valstybėse narėse e, atsitinka kažkokių iškraipimų ar klaidų ir kaip stengsitės neutralizuoti e, tuos iškraipimus. Prašau, ponė komisarė, žodis jums. Thank you, uh, Chairman. Ačiū pirmininkė. MVI. Vice pirmininkė ir jūs ir kiti, ponė Greslė, teiravosi. Uh, MVI, aišku, Europos ekonomikos stuburas, taigi tai klausimas, kurio daug dėmesio skiria Europos parlamentas, bet aišku ir komisija. Uh, Labai svarbu, kad MVI turėtų galimybę dalyvauti ir tikrai dalyvautų mokslo tyrimų pro, e, pagrindų programos veikloje ir vertinant objektyviai, nepriklausomai mes e, galime pasakyti, kad sustiprinome pastangas, kad pasiektumėm 15 procentų teminėse sritise. Be to ir naują iniciatyvą pradėjome e, pagal rizikos pasidalymo finansavimo priemonę čia ES 120 milijonų skirs kaip savo indėlį. Ir tikimės, kad tai e, paskatins vieną milijardą paskolų, paskolų MVI. Horizontas 2020 metams e, numato, kad MVI turi būti šios paramos gavimo centras ir be tų 15 procentų. Aišku, reikia įvertinti visus iššūkius visuomeniai ir visos technologijos, aišku, kurios sukurs palankę aplinką, bus skirtos MVI. Nauja MVI priemonė yra taip pat numatyta e, pagal e, tą priemonę, kuri JAF yra vadinama SBR o ir um, Europos parlamento nariai iš šio komiteto ir iš įtrės labai apie tai kalbėjo, uh, užsiminė man. Uh, Čia e, rizikos kapitalas bus skirtas MVI ir e, naujai įsikūrėjančiams priemonėms. Ir MVI ypač daug naudos gaus iš to, kad bus radikaliai supaprastintos visos procedūros pagal Horizonto 2010 metams programą. Tai Aišku, tai yra labai svarbus klausimai ir komisijai, ir parlamentui. Dabar dėl rizikos pasidalymo finansavimo priemonės. Aš norėčiau sureaguoti visų pirma, ką ponė Greslė pasakė dėl įvertinimo e, finansinių priemonių. Čia geriausias pavyzdys, kurį turime būtų nepriklausomas įvertinimas, kuris buvo atliktas dėl RSFF dėl šios priemonės, rizikos pasidalimo finansavimo priemonės ir iš tikrųjų matome labai pozityvų rezultatą. Daug geriau gauti nepriklausomą įvertinimą, nes tuomet e, požiūris yra objektivus. Atsižvelgiant į Europos parlamento ir tarybos prašymą buvo atlikta tas vidutinės trukmės laikotarpio vidurio RSFF įvertinimas ir mes mm, atitinkamai buvo, mes pakoregavome bendradarbiavimo sutarimą gruodžio mėnesį. Nauja priemonė yra dabar specialiai skirta MVI ir um, naujai įsikūrinčiams įmonėms ta nauja priemonė pagal rizikos pasidalymo finansavimo priemonę uh, numatys rizikos pasidalymo e, partnerystę su Europos investicijų fondu ir numatoma apie aštuonis kartus, kad e, išauks ES indėlis, tai ir bus tas svertas aštuonis kartus didesnis iš to 120 milijonų, kurios skirs ES. Dabar kalbant toliau apie veiklos ir finansinės ataskaitas, EIB e, grupė, ko reikalauja, teikia pakankamai informacijos ir skaičių mum, kad galėtume galėtumėm užtikrinti tinkamą, efektyvų e, visą valdymą ir priežiūrą. Čia sureaguoja ponės Greslė klausimą. Ir e, toliau kalbant apie RSFF, dažnai, kuomet kalbu parlamente ar kitur, galiu pasakyti, kad Tai yra didžiulės sėkmės pavyzdys, turbūt didesnė sėkmė nei kas galėjo tikėtis, kuomet buvo sudarytas pirminis susitarimas tarp komisijos ir EIB. dėl pono Hatsimarkakio klausimo, dėl premijavimo sistemos šiame etape kol kas mes, aišku, dar negalime pasakyti, kad e, čia X, e, X Y ar kitoje srityje čia bus kažkokio didžiausia ta premijavimo nauda, tačiau galima pasakyti, kad įgyvenant horizonto 2020 e, metams programą didžiausia yra, aišku, didžiausias iššūkis yra susijęs su, su visuomenės dalyvavimu ir, aišku, štai yra ta numatyta premijavimo sistema Europoje, visame pasaulyje faktiškai tai yra pripažinta sistema. Ir Ir nors nėra dar konkrečių garant, tvirtų sprendimų priimta, kadangi horizontas 2020 metams buvo paskeltas tik tai prieš kalėdas ir aš tik taip um, pirminį tokį pristatymą galėjau padaryti parlamentui ir tarybai. Tai aš manau, kad mes dabar galėtumėm labai naudingai toliau padiskutuoti visus šios dalykus, nes tai vis dar yra procesas vykstantis ir jeigu parlamentarai turėtų kažkokių tai mm, griežtų pozicijų, kaip reikėtų labiau į vieną pusę ar į kitą pusę pasis, pasisukti, reikėtų vieną ar kitą sritį labiau apimti, tai aš tikrai labai lauksiu jūsų pastabų, aš tikiuosi labai gyvų diskusijų. Dabar dėl EIT, ką ponė Greslė konkrečiai e, klausė, manau, kad tikrai ta ataskaita, kurią, jis, kurią jį paminėjo, minėjo, buvo labai naudinga. Mes e, labai atsižvelgėme į visas ataskaitas ir, ir, ir, ir mes labai daug dėmesio skiriame. E, komisarė Vasiliu, aišku, čia daugiausia dirba šio klausimu, tai būtų naudingiausia būtent jai kelti šios klausimus, tačiau dėl to, ką ponė Greslė sakė, aš aišku e, perduosiu visą tai komisariai Vasiliukiau šią savaitę. Ačiū pirmininkė. Ja, Dank. Äh, Dėkoju. Ar galėtumėte ką nors pasakyti dėl PVM? Gal galėtumėte atsakyti į klausimą? Klausimas. Taip, atsiprašau, pirmininkė. Taip, pateikiau PVM kaip pavyzdį tokios srities, kuri buvo um, problematiška praeitie, galvojant apie nefinansuotinas išlaidas ir um, mūsų atžvilgių, aišku, vertinant PVM įtraukimas e, į finansuotinas išlaidas, ar tai gali padėti sumažinti klaidų uh, lygį, kokį mes matėme praeitie, ar uh, gali tai užtikrinti geresnius skaičiavimus. Vėlgi, aš manau, tai yra tokias rytis, kur mes galėtumėm toliau labai naudingai bendarbiauti, diskutuoti. Ir kaip pranešė šiandien sakė, kaip daug komiteto narių kalbėjo apie tai, būtent labai svarbu, kai kalbi su auditoriais, kurie atlieka tų įmonių auditą, pavyzdžiui, vertina jų išlaidas jau galutinėme etape. Būtent tai yra labai naudingas kelias mums paaiškinti, kaip jie galėtų viską pagerinti, kaip galėtų geriau laikytis audito rūmų rekomendacijų reikalavimo. Būtent čia mes galime geriau juos informuoti, kaip jie turi reaguoti, uh, Mm, kaip pasakyti toms suinteresuotoms šalims, ką, jo, ką jie turi daryti, kad išvengtų klaidų. Uh, savo darbe. Manau, kad tai yra labai svarbu. Ir, aišku, visa tai draugė su radikaliu supaprasnimu e, visų procedūrų tikrai padės mūsų mažinti klaidų skaičių. Ir mes labai didžiai klausome šio komiteto pastabų ir audito rūmų pastabų. Mes stengiamės į visą tai sureaguoti labai pozityviai ir mes ketiname ir toliau lygiai taip pat dirbti. Dėkoju. Matau, kad daugiau niekas nenori pasisakyti, tai norėčiau paklausti pranešėjo, ar jis dar kartą norėtų pasisakyti. Actually, not, like Tikrai ne, tik norėčiau padėkoti komisariai už atsakymus ir ypač už tai, ką jis sakė dėl e, klaidų lygio manau, kad raštu dar būtų galima tikėtis tos informacijos, kurią pateikėte, tada galėsime pasižiūrėsime, kokie yra skirtumai e, tarp skirtingų programų e, tarpiniuose ir galutiniuose mokėjimuose. Labai ačiū komisariai ir tiek. Dėkoju e, Jums, ponė komisarė, viso komiteto vardu. Būtume dėkingi, jeigu gautume, gautume iš jūsų atsakymus raštu. Dar kartą dėkoju, kad atvykote į mūsų komitetą. Taip pat norėčiau padėkoti auditorumo atstovams, atstovui ir dabar tęskime darbą pagal darbo tvarkę. Tai bus Europos auditorumų specialioji ataskaita. Šio klausimo pranešė yra Ingeborg Greslė, o auditorumų atsakingas narys yra ponas Balko. Dar kartą nuoširdžiai dėkojame komisariai, poniai Georgian Quinn. Da. Taigi norėčiau suteikti žodį ponui Balko iš audito rūmų, kad jis pasisakytų kitų mūsų darbo tvarkės klausimų. Uh, much, uh, Labai ačiū, pirmininkė. Uh, gerbiama pranešėja, grėslė, ponės ir ponai. Dar kartą pasakysiu, kad labai džiaugiuosi galėdamas šiandien būti e, čia ir antrą kartą pasisakyti, pristatyti Europos audito e, rūmų specialią ataskaitą numeris 4 2011 dėl e, mažų ir vidutinių įmonių garanta, garantijų priemonės audito. Mes visi žinome, kaip, kad jau, kaip jau ir buvo pasakyta anksčiau, E, kokį svarbų vaidmenį vadina e, mažos ir vidutinės įmonės. Jos sudaro pagrindą ES ekonomikos 99 procentai visų įmonių tokios yra ir 75 milijonai žmonių dirba e, MVI. E, tačiau labai dažnai aš, buvęs bankininkas, labai gerai žinau, kaip elgesi finansų rinkos. Taigi labai dažnai jos nenori, bijosi investuoti į naujas e, MVI, ypač jeigu jos e, veikia naujovių rinkose. E, E, ir dėl to MVI labai dažnai e, kyla sunkumų gauti pakankamą finansavimą, o tai trukdo jiems plėtotis, netgi jos negali egzistuoti. Taigi viešasis sektorius vaidina svarbu vaidmenį, e, remdamas MVI ne tik tai kurdamas teisinę atitinkamą sistemą, bet ir numatydamas deramą finansavimą. Viena iš priemonių skirtų paremti MVI galimybę gauti finansavimą yra taip vadinama SMEG priemonė, garantijų priemonė, e, kuri gyvenama par, e, pagal CIP konkurencingumo ir inovacijų pagrindų programą. Ja tvarko Europos investicijų fondas Europos komisijos vardu ir taip pat numatomas yra E, garantijos e, kaip priešinės garantijos finansiniams tarpininkams už paskolas, kurias e, gauna iš finansų įstaigų MVI. Mes, kaip sakiau, atlikome specialią ataskaitą 4011, žiūrėjome apie garantijų priemonės veiksmingumą, apie planavimo veiksmingumą ir, apie, ir gilinomės, ar ji leidžia pasiekti norimų tikslų. Reikia e, pasakyti, kad e, garantijų priemonė nėra vienintelė MVI skirta finansavimo priemonė, kurią mes audituojame. Dabar vyksta e, finansinės inžinierijos priemonė MVI kurias taip pat finansuoja Europos regionės plėtros fondas, fondas auditas ir baigėme jau renkti tą auditą. Uh, Kitas kolega pristatys šį klausimą e, vėliau ateityje. Reikia pasakyti, kad darbo dokumente, kurį parengė ponia Greislė, labai gerai apibendrinti mūsų audito rezultatai, bet aš vis tiek savo ruoštų norėčiau trumpai pristatyti, e, kokio, kokių išvadų prieme ir ką rekomenduojame. E, valdant garantijų sistemą, garantijų priemonę visai neblogai sukurta yra priemonė, e, yra įdėkta paskatų e, sistema, tačiau e, yra dėlsiama planuojant ir ne visuomet laiku galima suteikti finansavimą laiku. Ir mes numatome, rekomenduojame, kad sakome, kad yra deramos procedūros atrenkant finansinius tarpininkus, tačiau nėra pakankamai nustatyta veiklos standartų ir minimalių reikalavimų. E, matome, kad rodikliai veiklos taip pat nėra subalansuoti. E, galvojama daugiausiai apie galutinius rezultatus, bet apie poveikio rodiklius e, galima pasakyti, kad matome tik tai vieną e, tokį rodiklį, kiek sukurta darbo vietų. Ir taip pat tai yra šioks toks trūkumas. E, Dabar e, numatytas tikslas suteikti finansavimą iki programos gyvavimo e, laikotarpio 315 750 MVI. E, taip pat e, e, nustatėme, e, kad mažiau negu pusė e, paskolų išduotų. M, MVI e, išduota neturint užstato ir tik 12 MVI panaudojo gautas lėšas e, novatoriškoms investicijoms. ES e, papildoma vertė neaiškiai yra išryškinta prieš pradedant naudoti šią priemonę, bet uh, Dabar žinome, kad reikėtų labai aiškiai įrodyti papildomą e, vertę, o kol kas, e, sudarant garantijų sustarimus su finansiniais tarpininkais, tai tikrai nesispindi. E, mūsų specialios ataskaitos tikslas buvo ir pateikti atitinkamas rekomendacijas, kaip pagerinti šios priemonės įgyvendimą ir panašių priemonių įgyvendimą ateityje. Mes E, pirmiausiai savo rekomendacijas e, adresuojame komisijai, bet jos aktualios ir parlamentui, ir tarybai, kaip teis, e, teisėkros institucijoms. Mes manome, kad komisija turi imtis šių veiksmų. E, konkurencingumo ir inovacijų programos e, tikslai yra kur kas tikslesni negu ankstesnės e, daugiametės verslo skatimo programos. Mes vis tik tai rekomenduojame, kad parama MVI ateityje turėtų būti pagrįsta aiškia intervencinė logika ir kad būtų e, investuojamos lėšos siemos su tikėtinais rezultatais arba poveikiu. Antras dalykas, mes nustatėme, kad e, paramos priemoniai valdyti yra sukurta pakankamai gera sistema, tačiau e, pastebėjome, kad planavimas yra lėtas ir pirmaisiais metais e, lėšos e, išmokamos e, gana vėluojant, dėl to mes rekomenduojame išbaigti baigti kurti teisinę bazę, kad ji jau pradėtų būti tai, taikoma e, periodo e, E, pradžioje ir kad būtų galima greitai atrinkti finansinius tarpininkus ir padaryti tą pakankamai gerai ir norime, kad tai vyktų pačiame programavimo laikotarpiu, pačioje pradžioje. Trečia rekomendacija yra susijusi su finansinių tarpininkų atrinkimu. E, vertinimo sistema turi būti gera sukurta E, ir taip pat reikia apibriežti minimalius reikalavimus, e, kaip atrinkti finansinius tarpininkus ir įrašyti e, detaliau parametrų paskaičiavimus garantijų susitarimuose. Ketvirta rekomendacija susijusi su stebėsena, veiklos rezultatų stebėsena ir atskaitomybė. Reikia E, pagalvoti komisijai apie mm, tai, ar nereikėtų geresnių e, veiklos rezultatų rodiklių nustatyti, nes tai leistų geriau įvertinti, e, kaip veikia ši priemonė. Ir pagrindinė, paskutinė penktoji, atsiprašau, penktoji rekomendacija yra susijusi su rezultatais, pasiekimais, kurių leido pasiekti ši priemonė. E, mes rekomenduojame komisijai ateityje galvoti apie konkretesnius tikslus ir apie tikslus, kurie leistų pasiekti atitinkamos finansinės, e, atitinkamą finansinę priemonę. Reikia galvoti apie gyvybingus e, projektus, kurie tikrai yra verti finansavimo. O šeštoji paskutinė rekomendacija yra tokia. Mes uh, E, manome, kad ES biudžeto išlaidos turėtų būti e, duoti aiškios apčiuopiamos naudos e, ir kad finansavimas turi būti teikiamas tada, kai negalima jo suteikti nacionalinių regioninių ar vietos mastu. Ir mes turime, kalbam apie tai, kaip reikia padidinti papildomą šios priemonės e, vertę. E, specialioje ataskaitoje, kaip ir įprasta, yra ir komisijos atsakymai į mūsų rekomendacijas ir išvadas. Komisija e, sutinka su daugeliu mūsų rekomendacijų pateiktų ataskaitoje. Mes pasižiūrėjome į komisijos neseniai pateiktą pasiūlymą apie būsimą konkurencingumo ir įmonių bei MVI paramos programą kitam laikotarpiu 14-20 metams. E, taip pat išnagrinėjame teisėkuros priemonių paketą dėl kitos mokslinio tyrimų pagrindų programos Horizontas 2020 ir galime pasakyti, kad komisija labai rimtai pasižiūrėjo į audito rūmų rekomendacijas e, pareikštas šioje specialioje ataskaitoje, e, pirmiausiai e, dėl intervencijų logikos, veiklos, rezultatų rodiklių tikslų, papildomos vertės ir tai mus labai džiugina. Aš noriu baigdamas pasakyti, kad ši galiuojanti garantijų priemonė yra veiksminga Taip pat e, mūsų auditas davė e, teigiamų rezultatų ir mes laukiame ateitie e, kitų diskusijų apie panašias paramos programas. Labai ačiū Jums uždėmesi. Dėkuoju, ponia Balko. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Ingi Greslė. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau nuoširdžiai padėkoti auditorumams. Tai yra tikrai labai svarbi ataskaita, nes joje pirmą kartą kalbama E, apie vieną svarbiausių e, finansinių priemonių. Tai yra MVI garantijų priemonė, tai iš tiesų labai e, veiksminga programa, jos verto poveikis yra vienas su dešimt ir e, labai mažas yra įsipareigojimų nevykdymo rodiklis. Todėl aš norėčiau užduoti klausimą, ar galbūt yra kažkokie kiti duomenys, kiti skaičiai, kad galbūt pasikeitė tos tie esminiai duomenys kažkaip. Taip pat man atrod, pasirodė labai įdomi auditorumų kritika, nes kaip tik čia e, šiame komitete mes siekiame, kad ES būtų matoma, o tos finansinės priemonės yra nebematomos. Jos ne... Toliau kitas dalykas būtų skaidrumo klausimas, e, kadangi mes nežinome daug ko apie finansinės priemonės, mes negalime vertinti jų skaidrumo. Ir kitas esminis klausimas yra Europinės pridėtinės vertės klausimas ir pagaliau auditorumai labai aiškiai pasakė, kad nebuvo įrodyta jokios europinės pridėtinės vertės, tai yra tikrai tokia dramatinė išvada. E, mes iš tiesų finansuodami kažką siekiame tos europinės pridėtinės vertės ir šioje auditorumo ataskaitoje mane šokiravo tai, kad e, siekiama padėti e, amatininkų dirbtuvėms, mėsininkų, mės, mėsininkams, kepėjams, e, tačiau e, mūsų užduotis nėra remti nacionalinių programų arba jų pakeisti. O dabar susidaro toks įspūdis, kad tai yra daroma o mes juk siekiame kažkokio inovatyvumo aspekto, e, tai būtent yra ta europinė vertė, taigi iš esmės mes turime e, padėti tokioms įmonėms, kurios yra tokios e, novatoriškos, kad jos ne, nesugeba gauti kreditų. Ir man labai patiko, kad šį aspektą savo ataskaitoje taip pat palėtė auditorumai. Man asmeniškai atrodo, e, kad yra labai svarbu, kad jeigu mes norime finansuoti novatoriškus projektus, tai e, tuomet mes turime tikrai užduoti daug klausimų. Mes e, nagrinėjome šią problemą. E, pavyzdžiui, kolega Rubich taip pat e, pateikė daug pasiūlymų, kuriam yra svarbi inovacijų bendroji programa. Ir iš tiesų mes matome, kad buvo daug lėšų iš tos KIP inovacijų bendrosios programos paimta, tai buvo 16 milijonų eurų, iš tiesų tai yra didžiulė suma, o 2011 metais atrodė buvo per mažai pinigų, o 2010 štai jų buvo per daug. Taigi mes turime panagrinėti, koks yra tų programų planavimas. Toliau savo e, rekomendacijose aš prašiau atkreipti dėmesį į tokią temą, į kurią netkreipia dėmesio audito rūmai, tai yra administracinių išlaidų tema. Iš esmės mane tai domintų, nes aš pati esu pranešėja ir man atrodo, kad tos administrac... tie administraciniai kaštai e, kol kas nėra. Aiški tema, mes nežinome, kokio dydžio jie yra ir tai būtų labai svarbu, kalbant apie šią programą. Aš stengiausi atsižvelgti į auditorumų kritiką, tačiau kaip e, finansinių priemonių pranešėja iš savo patirties, e, aš manau, kad komisija turėtų atlikti kai kuriuos namų darbus ir būtų puiku išgirsti jau šiandien, kaip komisijai sekasi atlikti tuos namų darbus. Dėkoju, ponė Greslė. Norėčiau suteikti žodį ponui Tomas iš finansinio koordinavimo generalinio direktorato iš Europos komisijos. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs galite atsakyti į pranešėjos užduotus klausimus. Much, Ačiū pirmininkė. Gerbiamas audito rūmų nariai, e, gerbiamą pranešėją, pane Greslį. Visų pirma, labai džiaugiamės šią galimybę aptarti e, šį pranešimą. Mes e, labai atid... glaudžiai bendarbiavome su auditorumais e, dėl MVI garantijų priemonės audito. Labai naudingai keitėmės nuomonėmis ir kaip auditorumai atstovas sakė, e, pritaikėme daugumą rekomendacijų, jau atsižvelgta į, į, į visą tai, kas buvo rekomenduota jau šiais metais rengiantis tolesniam programos įgyvenimui, taip pat ir galvojant apie horizontą 2020 septyniesiams metams įgyveninimą. Tad labai naudinga buvo pasikeisti nuomonėmis, lab, buvo labai naudinga tai, kad iš išorės buvo pažvelgta į mūsų programų pra, planavimą ir valdymą. Ir džiugu, kad pranešėja aiškiai viską vertina ir, ir mato, jog tikrai sėkmingai yra įgyvendinama visą tai, kas numatyta. Dabar keletas tokių konkrečių klausimų. Šiuo, atveju, šiuo metu mes jau 2011 m. rugsėjį mes jau turėjome 15,8 procentų sverto lygį, palyginti su tuo, kas buvo paminėta 2010 metams, taigi kiekvienas euras iš ES biudžeto e, finansuoja 15,8 euro paskolų garantijų. Ir toliau e, tą, tą programą įgyveninant, tas santykis gali dar labiau aukti. Aišku, viską lems mastai, apimtis ir kiek bus tarpininkų. Mes jau dabar pasiekę esam 15,8, tai yra gerai, bet reikia pasakyti, kad aišku, dar tai nėra pats pikas ir dar toliau yra um, to, visos priemonės planuojamos. Toliau kitas konkretus klausimas buvo dėl mokesčių ir atlyginimo, SMEC ir EIB. E, e, e uh, uh, Galvojant apie finansinės priemonės, aišku, čia mokesčiai paremti rezultatais, o ne išlaidomis, taigi bendra mokesčių suma yra. Uh, 6 procentai maksimalių riba taikoma, tai yra maksimaliai, kiek gali būti. Programa apima 19 metų laikotarpį nes dar toliau po įsipareigojimų yra laikotarpis, reikia toliau stebėti, kaip tos paskolos ir garantijos veikia, jeigu yra įsipareigojimų nevykdymas ir taip toliau. Taigi 19 metų. 6 e, procentai, 6 procentai tai yra maksimalus metinis tarifas yra 0,3 e, procento. Tai būtų tokia mano reakcija atsakant į e, svertą ir e, mokesčius. Dabar dėl nuostolių lygio e, svarbus dalykas buvo, kas pastebėta ir pranešime. Iki 2011 metų rugsėjo 30 dienos buvo 23 milijonai garantijų pareikalavimo, tai yra 6,8 procento ES biudžeto įsipareigojimo iš 380 338 milijonų, kurie buvo įsipareigoti, buvo 23 milijonai nuostolių. Tai galvojant apie dar tolesnį dešimties metų laikotarpį, atsižvelgiant į sudėtingą ekonominę situaciją 2011-2012 metais, gali būti, aišku, ir toliau to pareikalavimo garantijas panaudoti, bet aišku, reikia vertinti visą ciklą ir galvoti apie visas priemonės, kurios buvo įsipareigotos ir paskirtos. Manau, kad iš tikrųjų atsižvelgiant į bendrasias ribas viskas yra adekvatu. Tai tokie būtų mano atsakymai į konkrečius klausimus dėl papildomos informacijos. O dabar dėl tų e, rekomendacijų, kurias pateikė audito rūmai. Manau, čia du svarbiausi tokie dalykai tai būtų e, intervencijų logikos pagrindimas ir ES pridėtinės vertės pademonstravimas. Tai yra tokie konkretus aspektai. Mes jau naujas programas rengdami tai atsižvelgėme ir teisinga yra teikti jog tuomet, kuomet programos buvo rengiamos 2007 metais, programos tikslai buvo padalinti ES pridėtinė vertė. Tuomet, aišku, kiek kitai viskas buvo pagrysta, geografinės aprypties tikslai taip pat buvo 19 tarpinių valstybių, mes jau esame pasiekę, taigi dabar jau galėtumėm išsameu apibriežti ES pridėtinę vertę nei tai, ką pateikė pranešėja žvelgdama į praeitį. Tai tokios ir būtų rekomendacijos, su kuriamis mes sutinkame, kad ateityje, galvojant apie ateities programas, reikėtų atsižvelgti į tas pastabas dėl ES pridėtinės vertės apibrėžimo kiek kitokiu būdu. Ir tas jau yra padaryta dėl horizonto 2020 metams ir dėl poveikio įvertinimo. Uh, Gali būti, kad ir e, kolega iš įmonių generalinio direktorato gal kažką pridurs. Toliau konkrečios rekomendacijos auditorumų paminėtos dėl finansinių tarpininkų parinkimo ir, pavyzdžiui, dėl rezultatų įvertinimo sistemos taikymo. Kol kas audito rūmai neginčia ir nepriklausomas įvertinimas neginčia to, kad mūsų daroma finansinių tarpininkų atranka yra labai gera. Galvojant ateitį, aišku, galbūt galima e, tą sistemą tobulinti, bet šiuo metu turime 31 finansinį tarpininką, dauguma iš jų yra uh, pradedama e, nauji, įdėgiami, įdėgiami e, nauji produktai, taigi aš manau, kad tikrai galima pasiremti tą rezultatų įvertinimo sistemą, o į rekomendacijas mes atsižvelgsime toliau plėtodami, gyveninami programą atitinkamai. Na ir paskutinis elementas. Dėl novatoriško finansavimo Čia, jeigu žvelgtumėm į ateitį, ką mes jau esame uh, suplanavę, ką mes, ragin, ką mes ketiname daryti, pavyzdžiui, dėl uh, horizonto 2020 metams programų, dėl to, kad dėmesys sutelkiamas į novatariškumą ir kitus aspektus, manau, kad su šiomis priemonėmis turėsime galimybę ateityje geriau sutelkti dėmesį uh, į tas priemonės, e, kurios išskirtinai sutelkia dėmesį į novatoriškumą ir kurios ne. E, esmė yra tokia, kad čia e, novatoriškumas yra išskirtinis tikslas. Galima pasakyti, kad tik tai kai kurios MVI, o ne visos, kurios gavo naudos iš šios programos, turi novatoriškumo elementą, taigi ateityje reikėtų galvoti, kaip geriau orientuotis į novatoriškumą e, įgyveninant šią programą. Tai gal tiek būtų, jeigu būtų daugiau klausimų, pageidavimų, aš mielai atsakysiu. Dėkoju, ponė Tomas. Yra kitų norinčių pasakyti. Visų pirma, dar kartą ponė Greslė, paskui ponė Ivanova. Aš klausiau, kiek buvo atmesta paraiškų finansavimui, ar galėtumėte pakomentuoti ir taip pat norėčiau paklausti tie 23 milijonai eurų, kurie buvo prarasti, kokiu pagrindu remdamiesi jūs skaičiuojate? Aš siūlyčiau surinkti klausimus, ponė Ivanova. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti specialiąją ataskaitą dėl garantijų priemonės MVI. Manau, kad e, tokios ataskaitos mums yra puikus pagrindas toresniam darbui, ypač mano darbui rengiant pranešimą dėl 2010 metų e, Europos investicijų banko metinio, metinės ataskaitos. Ir tai labai naudinga mums. Aš naudojausi audito rūmų e, išvadomis, kurias minėjo e, gerbiamas e, audito rūmų narys dėl EIB ir klientų, finansinių tarpininkų, dėl taip pat nagrinėjau išvadas dėl to, kad e, trūksta tam tikrų kriterijų. Norėčiau paklausti jūsų apie problemas e, susijusias su rekomendacijomis. Taip pat dėl finansinės inžinierijos priemonių, ar aš teisingai viską supratau, galbūt e, pasakytumėte, kada bus parengta ataskaita? Jūs minėjote, kad dabar dirbate. Aš ne, nežinau, ar viską išgirdau, supratau taip, kaip sakėte. Dabar, ponė Frančesko. Pone Českova, atsiprašau. Labai ačiū. Ši ataskaita man pasirodė labai įdomi. Prieš pradėdama e, dirbti parlamente sukaupiau nemažai patirties Čekijoje, dirbdama MVI sektoriuje. Labai ačiū, kad jūs mums e, labiau paaiškinote visą mechanizmą. Taip pat dėkoju komisijai už tai, kad ji parengė tokią paramos schemą MVI. Du dalykai man ypač aktualūs. tai susijęs su audito rūmų išvadomis. Pirmasis dalykas, ši programa turėtų daugiausiai e, dėmesio skirti finansinėms investicijoms, taip pat e, skolos refinansavimas yra aktualus ir norėčiau daugiau išgirsti apie tokias galimybės, galbūt galėtumėte konkrečiau apie tai pakalbėti. O antras pastebėjimas, kuris susijęs su, susijęs su man rūpinčia sritimi, yra toks kaip vertinam, kaip įvertinamas poveikis šios schemos. Auditorumų ataskaitoje sakoma vienoje išvadoje, kad e, vienas kriterijus, kuris naudojamas, yra darbo vietų skaičius, sukurtų darbo vietų skaičius. Tai tarsi ir vienas iš tikslų šios finansinės priemonės. Ir taip pat matome, jog aiškiai pasakyta, kad iki šiol aiškiai neįvertintas bendrasis poveikis. Kalbama tik tai apie darbo vietų bendrą skaičių, o ne naujai vis tik tai sukurtų e, darbo vietų skaičių gavus finansavimą. Tai, ir, tai yra e, dvi sritis, kurios man aktualios, įdomios ir norėčiau daugiau išgirsti, jeigu galėtumėte man ką nors papildomai pasakyti šiais klausimais. Dėkoju ponė Českova. Dabar suteiksiu žodį ponui Rubich. Dėkoju. Manau, kad mažų ir vidutinių įmonių finansavimas finansų krizės metu e, yra tikrai labai svarbus dalykas. Ir todėl norėčiau palaikyti ponę Greslę, kad ES čia turėtų turėti savo atskirą finansinę priemonę, kad nebūtų bendro finansavimo, nes būtent kuomet vykdomas bendras finansavimas e, yra visai kiti tikslai ir ta, to bendro finansavimo programos iš tiesų konkuruoja su e, nacionalinėmis ir vietos programomis e, ir bankais. Ir bankas esantis valstybėje narėje, kur e, vis pagalvoja, kur jis gaus daugiau privalumų. Ir manau, kad mes turėtume nefinansuoti tais atvejais, kai kai bankas finansuoja. Taigi, ką žada padaryti e, komisija, e, kovojant su ta nacionalinių regionų bankų konkurencija. Ir kas yra daroma, kad, kad įmonės geresnėmis e, sąlygomis gautų kreditus. Dėkoju, ponė Rubik suteiksiu žodį ponui Tomas iš komisijos, kad jis atsakytų klausimus. Prašau. Yes, thank you very much. Uh, for... Labai ačiū. Pirmiausiai, poniai Gereslai, atsakysiu. Aš minėjau 20 milijonų kaip e, garantinėms paraiškoms. Tai yra e, paraiškos ar pareikalavimai iš Europos investicijų banko, investicijų fondo. E, Ir mes e, pateiksime, jeigu norite, e, ponia Greslė, jums šiuos skaičius e, raštu, tuos, kuriuos aš visus šiandien mokėjau. Dėl atmestų paraiškų mes. Mes dirbame pagal pasiūlymus, kuriuos teikia Europos investicijų fondas ir esame išplėtę plėtoja sistemą, audito rūmai pripažino, kad tai labai gerai parengta sistema atrenkant tarpininkus, tačiau kol kas aš neturiu e, duomenų apie tai, kiek yra e, pirmame etape atmesta paraiškų, bet tai yra susijęs su Europos investicijų fondu. Neturime uh, E, duomenų apie tai, o antrajame etape EIF e komisijai pagal tas paraiškas vieną paraišką atmetėme. Taip pat buvo pateikta klausimų, apie tai kalbėjo ponė Ivanova, apie e, testinius audito rūmų veiksmus, patikrinimus, tegul audito rūmai atsako į tai, bet mes per poveikio vertinimą, e, rengdamėsi programai Horizontas 2020, kad mes e, labai rimtai ketiname įgyvendinti auditorumų rekomendacijas. Dėl konkurencingumo, e, konkuravimo su regioniais bankais, tai susijęs su ES papildoma pridėtinė vertė. Pone Českova klausė apie iš ankstinį finansavimą, apie skolos refinansavimą. E, pusiausvyrai labai terapi, kai kalbame apie finansavimo tikslus. Analizė rodo, kad kai kuriais atvejais finansuojama e, išskirtinai inovacijos, e, kai kuriais atvejais pasitaikė refinansavimo atveju, apivartinio kapitalo finansavimas, kai kas tai kritikuoja, bet Jeigu mes pasižiūrėsime į nepriklausomą vertinimą, tai vertinimą kaip tik labai palankiai. E, refinansavimas, apivartinio kapitalo finansavimas, ypač e, krizės laikotarpiu tai įvesta. Šios priemonės yra diskutuotinos, galbūt jas reikės patikslinti ateityje, bet, kaip sakiau, nepriklausomi vertintojai e, sako, kad tai yra didelis privalumas padėti E, refinansuoti e, skolas krizės e, laikotarpiu ar mm, suteikti mm, apivartinio kapitalo. Bet kai kur sakoma, kad trūksta aiškiai matomos ES papildomos vertės dėl konkuravimo su regioniais bankais. Jeigu žiūrime į garantijų schemą, tokią kaip ji yra dabar e, ir jos reikšmė ateičiai, dabar ši priemonė, pasakyčiau, yra pernelyg mažos apriepties, kad galėtų su nacionalinėmis sistemomis konkuruoti. Taigi mes iš tikrųjų visai teisingai darome, kad žiūrime į papildomą ES vertę užuot konkuruodami su nacionalinėmis priemonėmis. Dėl naujojo finansavimo laikotarpio tai aišku susijęs su e, biudžeto m, tvirtinimo institucijomis e, ir apskritai su daugiametė finansavimo programa, bet galvodami apie ateitį mes kaip komisija savo dokumentuose e, E, Horizon 2020 ir e, kitų tomis priemonėmis naujomis, kurios bus pasiūlytos e, pagal struktūrinius fondus. Mes turime galvoti apie kitokio masto siūlomus, siūlomas priemonės tiek ES, tiek struktūrinių fondų lygmenių, kur tai bus finansuojama kartu su nacionaliniu biudžetu lėšomis. Taip pat komisija pasiūlymuose e, galvos apie papildomumą ir sieks išvengti konkuravimo tarp ES ir regioninių priemonių. Mes e, komisija galvojame, kad reikia užtikrinti papildomumą tarp įvairių priemonių. Tai yra svarbiausias dalykas. Būtent papildomumas tarp skirtingų finansavimo šaltinių Kadangi aš ir anksčiau dalyvau dis, ankstesnėje diskusijoje, galiu pasakyti, kad papildomumas turi būti siemas su supaprastinimu supaprastinimu galvokime apie MVI pirmiausia ir kaip nesukurti e, joms pernelyg sudėtingos sistemos, kad e, nebūtų sunku susigaudyti, kur veikia koks ligmuo - regioninis, nacionalinis ar Europos Sąjungos. Taigi papras, supaprastinimas reikalavimų taisyklių turėtų būti taip pat labai svarbus elementas. Dėkoju. Ar galėtumėte dar ką nors pasakyti dėl to klausimo, kurį pranešė uždavė pirmame klausimų raunde? Tai buvo Europinės pridėtinės vertės klausimas. Ar komisija pritarė tai kritikai, kurią išsakė auditorumai, o galbūt jūs turite kažkokių pamastymų, kaip ateityje būtų galima di didinti tą europinę pridėtinę vertę e, pagal šią programą. Herr Thomas, äh, vielleicht... Pone Tomas, galbūt E, galėtumėte atsakyti į tą klausimą, kurį uždavė pranešėja pirmame klausimų raundė ir kurį jūs neatsakėte, prašau. So much on the uh, e, VAT. Uh... E. Ne tiek dėl PVM. Aš bijau, kad negalėčiau dabar detaliai apie tai kalbėti, bet ką mes. Bet mes E, galvojame apie tai, kaip sukurti papildomos vertės ateityje, bet dėl e, pridėtinės vertės mokesčio aš tikrai ne e, kalbėsiu, tegu kitos tarnybos tuo klausimu pasisako. Added European value you can uh, Aš klausiau apie e, Europinę pridėtinę vertę, bet galbūt jūs galėtumėte raštu atsakyti šį klausimą. E, taip, mes poveikio vertinime naujoms priemonėms apie tai kalbame, sakome, kad papildoma vertė turėtų būti aiškiai matoma, atsižvelgiame į audito rūmų e, rekomendacijas dėl e, poveikio rodiklių ir galtinio rezultato rodiklių. Bet dėl PVM, jeigu aš teisingai supratau, anksčiau pateiktą klausimą tikrai dėl PVM aš nieko negaliu pasakyti, mm, tegul kitos tarnybos e, atsako. Round, uh... Prieš pradedant paskutinį klausimų raundą suteiksiu žodį ponui Balko, o paskui e, vėl suteiksiu žodį poniai Greslė. Thank you very much. I was asked by uh, Madame Ivanova. Ačiū, ponė. Uh, Ivanova ir e, Češkova teiravosi. Ir ponė Ivanovai dėl tolesnio darbo e, galėčiau pasakyti, kad auditas e, finansinės inžinierijos priemonių MVI kas yra finansuojama iš REF, bus greitai paskelbta specialiojoje ataskaitoje 2012 metų, labai greitai bus paskelbta. Šiandien mes gavome elektroninio pašto žinutę iš kolegų, kad jau galutinio patvirtinimo etapas yra. Taigi kal, bus kalbama apie tokių finansinės inžinierės priemonių efektyvumą ir konkrečiai dėl uh, MVI garantijų įvertinimo efektyvumo ir uh, E, finansinių priemonių įgyvendinimo ir e, rezultatų pasiekimo. Tai yra pavyzdys, kuo, e, kaip mūsų institucija domisi šiais klausimais. Be abejo, po poros metų mes, žinoma, vėl pažvelgsime į, į šios klausimus, tai yra toliau užtikrinsime darbą toje srityje.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 dėl suderinamumo e, sukurtų darbo vietų, o dėl ketvirto klausimo mes matome e, kaip tik tą darbo vietų skaičių, kurį, e, kur, kurios buvo sukurtos. So no can... Uh, nebuvo vertimo, taigi aš galiu pakartoti. No? Uh, the, the time, the not, uh... Pirmą kartą nebuvo vertimo. Ja, können Sie vielleicht den ersten But Teil. Czech and Slovak uh, are similar. Uh, they say. Gal galėtumėt pirmą dalį pakartoti? I, I explain. <laughs> Gerai, aš tuomet uh, paaiškinsiu. Paaiškinsiu angliškai. Poniai Češkovai, kuri teiravosi dėl darbo vietų skaičiaus. Šis klausimas yra aptartas. Uh, 16.8 mūsų e, ataskaitos punkte ir šiame punkte yra išiškinta tik tai e, viena problema nustatyta mūsų e, rezultato audito metu. Mes minime tai, kad darbo vietų skaičių labai sunku pamatuoti dėl šios priežasties mes ir pateikėme savo ketvirtą rekomendaciją, būtent tokią, kokia jie yra. Ačiū. Dėkoju, na ir baigiant diskusiją, dar kartą steiksiu žodį pranešiai. Norėčiau dar kartą paklausti komisijos e, apie administravimo kaštus. E, nurodytas skaičius yra 6 procentai. Man atrodo, 6 procentai yra labai daug. 7 procentai yra e, tai, ką gauna žmonės administruojantis didžiulius tinklus. Ir man atrodo, kad šiuo atveju 6 procentai yra tikrai labai daug. Aš norėčiau išgirsti, kokie yra palyginamieji skaičiai su kitom, kitomis programomis. Taigi norėčiau gauti informacijos, kaip yra apskaičiuoti šitie 6 procentai. O šiaip dėkoju, dėkoju už visą informaciją ir laukiu, kai kol pateiksite skaičius raštu. Dėkoju, ponė Greslė. Pone Tomas, ar dabar galėtumėte ką nors pasakyti dėl administravimo kašto, ar jūs raštu pateiksite informaciją? Prašau, ponė Tomas. Galime atsiųsti informaciją raštu, tačiau turiu pasakyti, kad 6 procentai tai yra um, už visus 19 metų, tai yra uh, už visus 19 metų, už visą gyvavimo ciklą išdalinus kiekvienais metais, aišku, tai yra pats mažiausias tarifas palyginti su kitomis programomis 0,23 procento per metus, o 6 procentai tai gaunasi už visą 19 metų laikotarpį. Tai iš tikrųjų įvertinant visą garantijų ir, ir nuostolių e, visą mastą, tai nedaug. E, Tačiau jūs ne kasmet e, skaičiuojate, jūs duodate lėšas, jos yra skiriamos 7-8 metam, todėl yra klausimas, kai kuomet kalbame apie atgalinius grįžtamosius fondus, tai kaip čia apskaičiuotume. Manau, kad mes turėtume daugiau, gauti daugiau išsamesnės informacijos, kad galėtume išsiaiškinti, ar tas skaičius yra didelis, ar jis kaip tik yra labai mažas. Todėl mes būtume jums dėkingi, jeigu pateiktumėte mums visą informaciją raštu. Dėkoju, ponė Tomas dėl jūsų pasisakė, už jūsų pasisakymus dėl šio punkto. Taip pat dėkoju ponui Balko. Baigėme diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto, periname prie septintojo darbo tvarkės punkto. Norėčiau pasveikinti auditorumų narę Nadeždą Sandalovą. Prašau, Sandalova, ponė Sandalova. Again, of... Ačiū, noriu pasveikinti jūsų išrinkimu. Pone Ivanova, taip pat labai džiaugiuosi tuo. Taigi, pirmininkė, gerbėm parlamento nariai, ponas ir ponai, leiskite man pristatyti specialią ataskaitą, ar komisijos procedūros užtikrina efektyvų valstybės pagalbos kontrolės valdymą. Norėčiau trumpai priminti, kaip yra aišinama, kas yra valstybės pagalba. Tai yra ES veikimo sutartė 107 straipsnio pirmoje dalyje apibrėžiama kaip valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri palaikydama tam tikras įmonės arba tam tikrų prekių gamybą iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, kai ji daro įtaką valstybių narių tarpusavę priekybai. Taigi, subsidijos, kurios yra skiriamos individualiai, kažkokios bendros priemonės, kurios yra prieinamos visoms įmonėms, nėra valstybės pagalba. Valstybės pagalba yra teikiama įvairiai. Dažniausiai tai būna dotacijos, mokesčių lengvatos, kitos formos gali būti lengvatinės paskolos, garantijos, palankesnis mokesnis režimas ar valstybės dalyvavimas įmonės turte. Valstybės pagalba gali suteikti e, nacionalinė federalinė regioninė vietos valdžia, taip pat valstybės e, e, kontroliuojami subjektai. Europos komisijos e, pareiga yra užtikrinti efektyvų valstybės pagalbos kontrolės valdymą. Konkrečiai konkurencijos generalinis direktoratas atsakingas yra už valstybės pagalbos kontrolę įvairiose ūkio sektoriuose, išskyrus žemės ūkį ir žuvininkystę. Komisijos valstybės pagalbos kontrolės tikslas yra užtikrinti, kad valstybės pagalba, kurią teikia valstybės narės, atitiktų vidaus vidaus e, rinkos reikalavimus ir neiškraipytų konkurencijos ir priekybos ES viduje. ES valstybės narės privalo informuoti komisiją apie visas e, planuojamas valstybės pagalbos priemonės ir gauti jos pritarimą prieš įgyvendinamą tokias priemonės. Komisija yra vienintelė valdžios institucija, kuri gali paskelbti, ar valstybės pagalbos priemonė atitinka sutarties nuostas. Ir ji šioje srityje turi labai didelių įgaliojimų veikti savo nuožiūrą. Jeigu prašoma priemonė yra valstybės pagalba, kaip tai laiko komisija, kurie atitinka vidaus rinkos reikalavimus, tuomet ji yra patvirtinama. Tais atvejais, jeigu komisija abejoja, ar um, ta priemonė atitinka rinkos reikalavimus, ji gali pradėti um, formalaus tyrimo procedūrą. Surinkusi papildomą informaciją ir atlikus analitinį darbą, gali priimti galutinį sprendimą. Visi vidaus rinkos subjektai ir kitos interesuotos šalis turi teisę pateikti skundą komisijai, jeigu jie galvoja, kad um, juos neigiamai paveikė pagalba, kurią suteikė valstybė narė skundai yra analizuojami ir tyriami komisijos e, pagal taip vadinamąją e, skundų procedūrą. Komisija taip pat gali imtis iniciatyvos ir pradėti savo tyrimą e, dėl kažkokios pagalbos atitikimo taisyklėms pasiremdama viešai prieinama informacija. Dabar leiskite Jums pristatyti e, trumpai mūsų audito procesą. Šį auditą mes stengiamės įvertinti, ar komisijos taikomas procedūros užtikrina veiksmingą valstybės pagalbos kontrolės valdymą. Mes sutelkėme savo analizę ir patikrinimus į šių trijų klausimų atsakymą. Visų pirma, ar e, pranešimo, skundų nagrinėjimo ir savo iniciatyvą atliekamų, atliekamų tyrimų sistemos leidžia komisijai priepti visus atitinkamus valstybės pagalbos atvejus. Antra, ar komisija turi tinkamas valdymo struktūras ir procedūras, kurios leistų efektyviai apimti, išnagrinėti visus valstybės pagalbos atvejus, laikantis nustatytų terminų. Trečia, ar komisija stebi valstybės pagalbos kontrolės poveikį. Mūsų auditas apėmė 2080 metų laikotarpį ir buvo įvertintas, uh, įvertinta tai, kaip komisijoje yra organizuota, kaip yra priimami sprendimai, kaip yra uh, vykdomi stebėsinos procesai, įvertinant komisijos priimtų sprendimų teisingumą. Mes apėmė tą valstybės pagalbos kontrolę, už kurią yra atsakinga, um, atsakingas konkurencijos generalinis direktoratas. Yra 96 procentai valstybės pagalbos suteiktos 2009 metais išskyrus geležinkelių dolerius pa, dėl to, kad e, pagalbos apimtis auga finansinėme sektorėje. Ir čia e, komisija um, apėmė 50 šankstinių pranešimų, 30 skundų, 40 stebėjimo atvejų, 10 susigražinimo atvejų, imties nagrinėjimą. Ir mes peržiūrėjome E, dokum, atitikamus dokumentus, atlikome analitinius testus, ap, aplankėme 8 valstybės narės, surinkome visą reikalingą informaciją. Iš 44 viešo ir privataus sektorio suinteresuotų šalių apie tai, kaip jie vertina komisijos taikomas procedūras ir gairias e, jų nuomonės buvo panaudotos tik tai tais atvejais, kuomet didžioji dalis suinteresuotų šalių jas paremė. Dabar leisite pristatyti mūsų audito rezultatus. Viena e, iš pagrindinių minčių yra ta, kad komisija turi nepakankamas garantijos, jog jie apima visas valstybės, e, reik, visus reikalingus valstybės pagalbos atvejus. Yra nepakankamas garantijos, kad tikrai yra laikomasi pareigos įspėti iš valstybių narių, pranešti iš valstybių narių pusės. Ir, um, yra komisija ėmusi tam tikrų bendradarbiavimo žingsnių, tačiau tai nepakankama. Yra iš tikrųjų pernelyg daug pasikliaujama trečiųjų šalių skundais. Kom... Norint nustatyti, ar yra kažkokių tai at, valstybės pagalbos atvejų, apie kurios valstybės narės nėra pranešusios komisijai. Taigi komisija negali sistemingai peržiūrėti kiek valstybės narės patikimai vykdo visas procedūras. Taigi yra rizika, jog bus tam tikros valstybės pagalbos atveju, kurie bus neužfiksuoti. Kita pagrindinė mintis yra ta, kad valstybės pagalbos procedūros komisijos lygmenių e, užtrunka labai, il, užtrunka labai ilgai ir stinga skaidrumo skundų nagrinėjimo srityje. Buvo daug audituota procedūrinių elementų ir atskirų atvejų nagrinėjimu. Ir vis tik tai nustatyta, kad pernelyg ilgai užtrunka visos procedūros, ypač apie praneštus valstybės pagalbos atvejus. Suinteresuotos šalis negauna pakankamos informacijos apie visą pažangą nagri, susijusią su jų skundų nagrinėjimu, taigi skaidrumo yra mažai ir yra bendrai didelis vėlavimas skundų nagrinėjimo srityje. Trečia mintis tai yra dėl komisijos. Um, kuri nevertina ekspost poveikio valstybės pagalbos kontrolės visapusiškai. Čia komisija stengiasi, aišku, kontroliuoti valstybės, pagalbo, valstybės pagalbą, tačiau ir neturi patikimų duomenų. Ir, yra e, daug trūkumų ir vėlavimas, ir nepakankamas patikimumas e, Komisija taip pat nėra įvertinusi savo ekspostų valstybės, valstybės pagalbos kontrolės veiklos poveikio. Labai įdomu, aišku, būtų um, panalizuoti išsameu mūsų įvertinimą, taigi leiskite jo pasidalyti su jumis, įvertinant tai, ką mes ab, ab, auditavom per 2090 metus, kaip žinote, tai buvo ekonominės krizės laikotarpis. E, ekonomikos gaivinimo plano kontekste 2009 sausio 19 dieną komisija patvirtino laikiną bendrijos pagrindą valstybės pagalbos priemonėms e, atitinkamai finansų ir ekonominės krizės kontekste. Audito rūmai įvertino, kiek tos priemonės buvo panaudotos atsižvelgiant į šį planą. Tai buvo tikrai ribotai panaudotos priemonės Šis planas įgaliojo iki 2011 gruodžio 31 dienos. Atitinkamai komisija um, patvirtino valstybės pagalbos krizinį režimą. Atitinkamai pagal, konkre... pagal specifinės gairės um, ir apie tai buvo pranešta naudos gavėjams. Um, buvo panaudota taip pat ir papildomas personalas um, kaip krizės darbo grupė. Uh,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 pasakyti, kad komisija e, tinkamai sureagavo į krizės kontekstą ir buvo parengtos rekomendacijos specialioje ataskaitoje e, audito rūmui, kad būtų galima valstybės pagalbos kontrolės procedūras pritaikyti efektyviau e, iš komisijos pusės, pavyzdžiui, imtis daugiau iniciatyvos, informuojant valstybės narės apie valstybės pagalbos taisyklės, sustiprinti stebėsinos veiklą, organizuoti savo iniciatyvą atliekamus tyrimus dėl neteisės reikia tos pagalbos, kad tai būtų daromas labiau sistemingai, taip pat, kad būtų e, sustiprinant procedūrų skaidrumą sprendimų prieimimo spartą. Komisija taip pat galėtų pasimokyti iš praeities patirties, kaip turėtų būti dirbama ir finansinės krizės kontekste. Pagalėtų patobulinti savo darbo metodiką. Noriu pabaigai padėkoti už labai profesionalų bendarbiavimą. Noriu pridurti, kad iš tikrųjų gavome daug papildomos informacijos iš komisarių, rengdami savo specialią ataskaitą ir už tai esame labai dėkingi. Dėkuoju, ponė Sandalova, už jūsų ataskaitą. Dabar steiksiu žodį pranešėjui ponui Stas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. En, uh, Want, uh... Savo ruoštų norėčiau poniai Sandalovai ir visai komandai, kadangi tai yra komandinis darbas, kad esu labai dėkingas už puikią ataskaitą, iš kurios labai daug ko pats išmokau. E, audito rūmų rekomendacijos yra nepaprastai vertingos. Esu suformulavęs dešimt išvadų ar e, rekomendacijų. Praeitą savaitę ilgai kalbėjau su ponė Sandalova ir jos uh, auditorių komandos vadovus Strasbūre. Pasitaikė nedidelė klaida mano pirmojoje rekomendacijoje. Aš sakau, kad mes palankiai vertiname auditorumų specialiai ataskaitą ir pritarėme auditorumų rekomendacijoms ir pasakiau, kad auditas atliktas tik aštuoniuose valstybėse narėse, bet tai pasirodo yra neteisinga informacija. Norėjau iš tikrųjų pasakyti, kad audito e, rūmai e, žiūrėjo į visą komisijos programą ir kad e, ir kad aštuonioms valstybėms narėms buvo skiriamas ypatingas dėmesys. Aš iš naujo suformuluosiu į šitą savo rekomendaciją. Uh, Trečioji dabar rekomendacija, aš galbūt e, šiek tiek e, kritiškiau nusiteikęs komisijos atžvilgiu. Kalbu apie tai, kad komisija e, turėtų būti aktyvesnė. Audito rūmai labai aiškiai mums parodė, kodėl. Taip pat reikia daugiau informacijos valstybėms narėms, daugiau paramos skat skatinant keitimąsi pažangiają praktiką. Galbūt valstybės narės nepakankamai greitai e, praneša apie valstybės e, pagalbą, todėl reikėtų daugiau drausminių nuostatų. Nuo įdėkti komisijai. Komisija sako, kad parlamentas turi mums padėti tą padaryti. Taip, tiesa, reikia daugiau e, žmogiškųjų išteklių šioje srityje, tą aš supratau ir iš audito rūmo ataskaitos. Ketvirtoji mano rekomendacija yra susijusi su spartesnė veikla, su mm, tuo, kad daug ką reikia daryti greičiau, kad reikia daugiau skaidrumo, daug procedūrų užtrunka per nelik ilgai. E, reikia, kad e, tyrimo procedūros būtų paspartintos komisijoje. Dar aš kalbu apie valstybės narės apskritai savo pranešime. Galbūt būtų galima pasižiūrėti atskirai į valstybės narės ir nustatyti, per kiek laiko kiekviena valstybė narė e, išnagrinėja e, visą informaciją. Galbūt galėtumėte mums pateikti šią informaciją biudžeto vykdymo proceso metu. Penktoji rekomendacija, ponė Sandalova apie tai kalbėjo. Ji pasveikino komisiją dėl to, kad ji ekonominė ir finansų krizė, jos padarinius gana veiksmingai e, sprendžia, bet daug ko reikia dar ir mums pasimokyti. Uh, tiek e, bankams, tiek paprastiniams eiliniams žmonėms e, daug kuo rizikavome. Ir jeigu galėjome veiksmingai e, dirbti šioje srityje, tai gal ir kitose taip pat. Taigi klausimas komisijai, gal galėtumėte pasimokyti patys iš savęs, iš to, kai buvo kovojama su krizės padariniais, e, kokie metodai buvo pritaikyti ir galbūt parlamente būtų galima pateikti e, pristatymą tokių naujų metodų. Šeštas dalykas kalbu apie tai, kad reikia daugiau teisinio apibrieštumo visiems susijusiems asmenims, reikia e, kad komisija dirbtų greitai, paspartintų skundų nagrinėjimo procedūras, taip pat reikia numatyti atitinkamai išteklių. Tam septinta mano rekomendacija e, - reikia daugiau žmogiškųjų išteklių, reikia taip pat laiko fiksavimo sistemos. E, čia galima laiko registravimo sistemą galima dar gerokai patobulinti. Taip pat e, iki metų pabaigos valdymo sistema galėtų e, būti įdėkta. E, toliau kalbu apie aštuntoje rekomendacijoje apie imties dydį, priepties e, požiūrius, o devintojoje kalbu apie sari programą, apie atitinkamą programinę įrangą interaktyvę E, e, ši sari programa yra labai svarbi. Galbūt komisija galėtų daugiau pateikti informacijos e, ar raštu per biudžeto vykdymo tvirtinimą dėl šios programos. Ir dešimtoji rekomendacija reikia plačiau E, vertinti ekspost poveikį valstybės pagalbos rinkoms, e, bendrojams ir visam ūkiu. Ar komisija ketina tą daryti ir jeigu taip, tai koks būtų tvarkaraštis. Taigi pristačiau savo pagrindinės rekomendacijas ir pasiūlymus. Mes e, labai džiaugiamės dirbdami kartu su auditorumais ir komisija. Suprantu, kad jūs tarpusavė labai gerai e, dirbate, bendradarbiaujate ir tikiuosi, kad mums pavyks e, pasiekti gerų rezultatų. Dėkoju pranešėjui. Iš tiesų, kalbant apie šią ataskaitą, reikia paminėti, kad čia yra ir tam tikrų pagirimų, pagirų, bet ir priekaištų. Uh, ir norėčiau pasveikinti komisijos atstovą poną Gartian Kopman. Jis yra iš konkurencingumo generalinio direktorato ir norėčiau paklausti jūsų, galbūt jūs galėtumėte kažkaip sureaguoti į užduotus klausimus, galbūt atsakyti, ar pateiksite mums atsakymus raštu. Prašau. Much, uh, you, uh, ačiū pirmininkė, ačiū poniai Sandalovai, ačiū ponui Stas už pranešimą reiktų sakyti, už du pranešimus ir aktualius klausimus. Noriu pasveikinti šią iniciatyvą ir norėčiau trumpai sureaguoti į e, šiandien pranešėjo iškeltus klausimus. Visų pirma, mes galvojame, jog audito rūmų ataskaita labai sveikintina ir dauguma išsakytų rekomendacijų yra aktualios. Uh, Bet norėčiau iš pat pradžių pasakyti, kad akivaizdu, jog valstybės pagalbos kontrolė pagal sutarties nuostatas uh, turi tokią labai svarbę savybę, kad valstybės narės taip pat turi atsakomybę pagal sutartį, o komisijos galios yra ribotos pagal tą pačią sutartį. Taigi, um, kai kur, kur pranešėjas reikalauja uh, padaryti pažangą, uh, konkrečiai ir galime pasakyti, kad uh, komisijos įgaliojimai yra labai riboti, o mūsų švelniosios rekomendacinės galios vėlgi yra ribojamos turimų išteklių. Tad galvojant apie tos išteklius, ir apie tą laikotarpį, už kurį buvo atliktas šis auditas. Aišku, kad finansų krizės akivaizdoje mes turėjome perkelti savo išteklius kitur, taigi e, kilo kai kurių tų problemų, kurios išiškinto praneš, šiame pranešime, bet tačiau tai tiesiog atspindi tą sunkmetį, kuriuo metu buvo auditas atliktas. Dabar trumpai dėl rekomendacijų. Visų pirma, Turiu pasakyti, kad dėl daugelio dalykų, kas pranešime išryškinta, mes jau ėmėmės priemonių, pavyzdžiui, dėl taisyklių, reglamentų ir pratesant ponostas pastabas dėl stebėsenos, pavyzdžiui, pritarėme tam, kad tai labai aktuali pastaba ir šiais metais jau padvigubinome um, kiekį valstybės pagalbos, kurį stebime. Tai trešdalis valstybės pagalbos teikiamos ES, tai iš esmės trigubai išaugo kontrolės apimtis, nes manome, kad tai yra labai svarbu, kad valstybės pagalbos kontrolė būtų patikima, kad būtų tvirta ekspost e, visa stebėsino sistema, kad ji tinkamai veiktų. Antra, buvo konkretus klausimas iškeltas dėl išteklių paskirimo um, ir laiko pamatavimo sistemų. Mes tas prašė, ar iki šių metų pabaigoje galėtume pasakyti, kad visa tai veiks. Esu tikras, kad tikrai tos sistemos veiks. Ta sistema, kuri dabar yra kūriama, yra Petra, jau yra generalinėme direktoriate įdėkta kitose srityse, taigi įleis pamatuoti visas išlaidas ir dėl atsitikimų konkrečių atvejų nagrinėjimo, mes turėsime galimybę paskirti turimus išteklius mm, nagrinėjimams atvejams spręsti. Tai toliau dėl e, skundų nagrinėjimo vėlavimo, dėl to, kad jau yra didžiulė eilė. Praeitais metais mes pradėjome didžiulę ėmėmės didžiulės veiklos, kad labai ypač senųjų skundų skaičius būtų sumažintas, kad daug skundų būtų išnagrinėta ir tikrai e, pasiekėme daug ko. Toliau dėl geresnės pagalbos teikimo, dėl pažangiosios praktikos skleidimo dėl pagalbos valstybėms narėms, kuriuose sistemos yra silpnesnės. Mes čia irgi suintensyviname e, pastangas ir kaip generalinio e, direktoriaus pavaduotojas aš e, lankiausi ir lankysios valstybės narėse. Mes turime ir ryšių palaikymo punktus ir atitink tinkamas tarnybas, kurios yra atsakingos už valstybės pagalbos kontrolę. Mes ir e, finansinius teisėjus e, apmokome kontrolės rytyje. Mes galvojame, kad tai yra labai svarbu. Ir panas Almūnija yra pabrėžęs, jog valstybės, kontrolė, valstybės pagalbos kontrolės efektyvumui ištikrinti reikia, kad ir valstybės narės savo darbo dalį atliktų taip pat. Aišku, mes esame pasirengę joms padėti. Tai būtų tokie pavyzdžiai, kur mes judame į priekį jau ir dabar, vadovaudomisi dabartinėmis taisyklėmis. Tačiau aš manau, kad dar vienas toks esminis dalykas, aš norėčiau pabrėžti tai, kad be sutarties, kuris sukuria tą visą teisinį pagrindą esminį, dar komisija yra taikoma visa eilė reglamentų, pavyzdžiui, procedūrinis reglamentas dėl skundų nagrinėjimo tvarkos ir visų procedūrų atlikimo. Uh, Ir daug iš tų dalykų, kurie išiškinti šiame pranešime, galės būti išspręsti tik tuo met, jeigu mes labai rimtai pažvelgsime į procedūrinį reglamentą. Ir šiame kontekste, manau, labai svarbu pabrėžti, jog šiuo metu pagal tą procedūrinį reglamentą mes privalome analizuoti ir labai nedidelius atvejus, kur um, atrodytų ES lygmenių tos uh, priežos nereikėtų tiek daug, kadangi poveikis vidaus rinkai būtų labai menkas, tačiau pagal dabartinės taisyklės mes vis tiek privalome jas nagrinėti. Aš manau, kad apie tai reikėtų pamastyti. Mm, panašiai dabartinės taisyklės mums neleidžia taikyti tų plačių išimčių, tai yra gal, pažvelgti plačiau į pagalbos teikimo sritis. Čia vėlgi reikėtų tarybos sprendimo, kad būtų galima pakeisti galiojantį reglamentą. Tai tokie būtų aktualūs momentai, kuriuos išryškino auditorumai ir pranešėjas. Norėčiau pasakyti, kad dėl šitų dalykų reikėtų keisti galiojančius reglamentus. Ponas Almūnė jau į tai pažvelgė, atsižvelgdamas taip pat ir į auditorumo ataskaitą ir ponos Sas pranešimą, ir jis nusprendė, kaip jūs aišku, mm, žinote, iš gruodžio mėnesį pristatyti e, komisijos veiklos mm, pristatymą, jis ketina valstybės pagalbos ryti, kontrolės rytyje um, imtis šių klausimų, jis teiks savo pirminės idėjas jau vasario antrą dieną didžiulėje konferencijoje, kurią jis rengė. Uh, šiuo tikslu. Aš manau, kad mm, tos vis, visa tai, ką aš jums pristačiau, tikrai nusekliai dera su jūsų pastabomis. Ir čia dar du tokie dalykai, kur objektyviai mūsų galios yra ribotos. Visų pirma, pavyzdžiui, dėl ekspost įvertinimo, kokį valstybės pagalba turi ekonominį poveikį ir valstybės pagalbos kontrolė, kokį turi ekonominį poveikį. Aš kaip ekonomistas labai mielai tai atlikčiau, tačiau dėje taisyklės neleidžia mums to padaryti ir realiai nustatyti valstybės pagalbos poveikio ekonomikai bendruoju požiūriu vertinant visas išlaidų kategorijas komisija ką yra padariusi ir mes dar tobulinsime darbą šią srityje. Mes tengiamės įvertinti valstybės pagalbos ir valstybės pagalbos kontrolės poveikį konkrečiuose srityse. Ir tai jau yra milžiniškas darbas, tačiau mes galvojame, kad tai yra labai svarbu ir, kaip aš jau sakiau, modernizavimo pastangų srityje, apie ką komisaras Komunija jau yra minėjęs, jau pranešė savo darbo programoje, tai yra labai svarbu. Tai tokia būtų viena pastaba. Antra pastaba būtų dėl detalios statistikos, dėl trukmės. Mm, galiu pasakyti dabar, šiandien, kad vidutiniškai mums reikia maždaug penkių mėnesių tam, kad būtų galima priimti sprendimą pasiremiant e, preliminarių priemonės įvertinimu, tai yra pa, dėl to, ar pradėti formalią procedūrą. Jeigu mes pradedame formalią procedūrą, tai tada dar vidutiniškai reikia 21 mėnesio. Mes galvojame, kad tai yra labai ilgas laikotarpis, bet ilgi sugrįžtų prie to, ką jau sakiau dėl procedūrinių taisyklių, priešingai nei kitose konkurencijos politikos rytise. Čia komisija neturi galių e, rinkti rinkti tos rinkos informacijos, kuri būtų aktuali e, šia, šiam at, konkrečiam atveju tirti iš kitų šalių. Mes turime pasikliauti vien tik tai valstybės narės informaciją. Taigi mes galvojame, aišku, kad tas laikas yra labai aktualus piliečiams, tačiau mes turime vadovautis pagrindinėmis procedūrimis taisyklėmis šiame kontekste, jeigu mes norime padaryti rimtos pažangos detali statistika iš valstybių narių už tą laikotarpį, kurį apriepė komisija, konkrečiai krizės buvo laikotarpis. Um, atskirose valstybėse narėse buvo skirtingų situacijų, todėl sunku būtų kalbėti apie šios informacijos aktualumą ir išdarytinas išvadas, taigi būtų svarbu žiūrėti į suvesinės Tai būtų gal tokia informacija, paskui jau, e, aišku, pereiksime prie biudžeto įvykdymo patvirtimo procedūrų, galėsime plačiau e, tuos skaičius aptarti. Dėkoju. Ar yra kažkokių papildomų klausimų, matau ir, ir pranešėjas jų neturi, tai tuomet dėkoju Jums nuoširdžiai už Jūsų pateiktus atsakymus ir tikimės, kad e, pasieksime kažkokios pažangos nagrinėdami šį klausimą, nes tai yra ekonomiškai svarbus klausimas. Mes turime reaguoti į krizę, parodyti, kad galime e, lankščiai reaguoti, e, kad padėtume ekonomikai, verslui Taigi mums dar reikia tam tikrų atsakymų ir taip pat reikia kartu dirbti, kad pasiektume pažangos. Taip pat norėčiau padėkoti ir poniai Sandalovai už puikų pranešimą. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad posėdį nutraukėme, darbą tęsime rytoj 9 e, val. ryto.